Um, ladies and gentlemen, I know one or two other colleagues are joining us. Ponios ir ponai, kai kas iš mūsų kolegų dalyvauja kitame e, susitikime, artėja kalėdų atostogos, tačiau vis dėlto norėčiau šiandien pasveikinti poną Bernatonį ir poną Barakauską iš e, Lietuvos. Norėčiau paprašyti jų pasisakyti ir papasakoti apie tą veiklą, kurią jie vykdė Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu. Manau, kad jie pasakys ir mes tai pamatėme, kad iš tikrųjų buvo labai geranoriškas e, pirmininkavimas, labai teigiamai turėtų būti įvertintas. Galbūt dar nepasibaigė visi reikalai, dar dėl duomenų apsaugos dalykai liko negalutinai išspręsti taip pat tyrimo orderis ir pajamos gautos iš nusikalstamos veiklos. Na, paprašysiu mūsų svečius pasisakyti ir po to, aš tikiuosi, jie mielai atsakysi klausimus ir sureaguosi komentarus. Taigi, ponas Darnatonė, jums žodis. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, <clears throat> Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai metu teisingumo srityje pasiektus rezultatus. Nors Lietuva ES tarybai pirmininkavo pirmą kartą, pasiekti rezultatai ir nuveikti darbai mus džiugina. Visa pirmininkavimo komanda įdėjo didelį indėlį tam, kad Liepos mėnesį jums pristatyti Lietuvos pirmininkavimo tikslai būtų pasiekti. Be abejonės, pasiekti turimų rezultatų nebūtų buvę įmanoma be ES institucijų pagalbos. Todėl nuoširdžiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui bei jo nariams, ypač jūsų komitetui už puikų bendradarbiavimą pirmininkavimo metu. Tikiu, kad pirmininkavimo metu mums pavyko užtikrinti sklandų ir testinį teisėkuros procesą būnant sąžiningais ir nešališkais tarpininkais, bei traukiant į šį procesą visus susijusius partnerius. Tikimės, kad pirmininkavimo rezultatai jūsų nenuvylė, o šiandien norėčiau trumpai juos pristatyti. Pirmininkavimo metu pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į tris pagrindinius tikslus - patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Pirmininkavimo metu teisingumo srityje didžiausias dėmesys buvo skiriamas priemonėms, kurios atkurtų pasitikėjimą ES, skatintų ūkio augimą ir užimtumą, gilintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį stabilumą ir stiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą, bei užtikrintų ES finansinių interesų apsaugą. Taip pat patvirtinome trejas tarybos išvadas pagrindinių teisų srityje. Didelį dėmesį skiriame ir ES ryšių su trečiosiomis šalimis ypač rytų partnerystės valstybėmis stiprinimui. Vienas horizontalių pirmininkavimo tikslų buvo patikimos Europos kūrimas su stabiliais finansais ir efektyviu sąjungos ekonomikos valdymu. Taip pat siekime toliau stiprinti piliečių pasitikėjimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Pažanga teisingumo srityje šiuose iniciatyvose prisidėjo prie patikimos Europos kūrimo. Tema, su kuria intensyviausiai dirbome praėjusį pusmetį, tai sąjungos finansinių interesų apsaugos stiprinimas baudžiamosios teisės priemonėmis. Čia turėjome tiek jau pradėtų svarstyti, tiek ir visai naujų iniciatyvų. Pasiūlymas veiksmingai prisidėsiantis prie patikimos Europos kūrimo, tai direktyva dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis. Esame tikri, kad šis instrumentas labai svarbus siekiant užtikrinti euro ir kitų valstybių narių valiutų stabilumą ir deramą apsaugą nuo padirbinėjimo. Ši iniciatyva aktuali pirmininkaujančiai valstybei ir nacionalinė prasme. Džiaugiamės, kad šios iniciatyvos nagrinėjimą taryboje užbaigiam spalio mėnesį pasiekdami bendrai požiūrį. Tikime, kad dėrybos dėl šio pasiūlymo su Europos parlamentu bus konstruktyvios ir sėkmingos ir pavyks pasiekti sutarimą pirmų skaitimų. Kitas itin svarbus pirmininkavimo prioritetas, kuriam pirmininkaujantį valstybę skyrė ypatingą dėmesį, direktyva dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo ir susigražinimo. Džiaugiamės, kad pirmininkavimo metu buvo pasiektas sutarimas su Europos parlamentu dėl šio pasiūlymo. Manau, kad šio pasiūlymo prieimimas yra didelis žengtas žingsnis užtikrinantis, kad nusikalsti nebūtų pelninga. Ir nors dėrybos nebuvo lengvos, nes tarp institucijų pozicijų buvo gana didelis atotrukis, džiaugiamės, kad vis tik pavyko rasti bendrą kompromisą ir sutarti dėl teisės akto teksto. Dėkojame Libi komiteto pranešėjai Monikai Luisai Makovai už jos indėlį ieškant bendrų sprendimų dėl šios teisės akto projektų. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad po beveik du metus trukusių dėrybų su Europos parlamentu pagaliau buvo pasiektas sutarimas dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose. Tai svarbus ilgai lauktas žingsnis link tvirtesnio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ES. Tikiu, kad šiame teisės instrumente mums bendromis jėgomis pavyko rasti tinkamą tyrimo intereso ir žmogaus teisų apsaugos balansą. Kartu sukūrėme vieningą įrodymų rinkimo sistemą, pagrystas savitarpio pripažinimo principų, kuri turėtų palengvinti ir paspartinti bendradarbiavimą, taip reikalingą sėkmingam nusikaltimų tyrimui. Norėtumėme padėkoti Libe komiteto pranešėjui Nuno Melo už jo konstruktyvų ir geranorišką bendradarbiavimą siekiant bendro sutarimo dėl šios teisės akto teksto. Tikimės, kad direktyva bus priimta artimiausių metų. Lietuvos pirmininkavimo metu taip pat pradėjome trišalio dialogo susitikimus dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleista informacija ir manipuliavimą rinką. Pirmininkavimo metu vyko intensyvės dėrybos su Europos parlamentu, tolesnis darbas taryboje dėl šio teisės akto projekto vis dar tęsiamas norėtumėme pasidžiaugti pirmininkavimo metu pasiektą didelę pažangą dėrybose bei padėkoti e, Libe komiteto nariams už jų pastangas ir konstruktyvumą ieškant bendrų sprendimų dėl šio teisės akto projekto. Tikimės, kad Lietuvos pirmininkavimo pabaigoje pasieksime bendrą sutarimą dėl esminių šio teisės akto projekto elementų. Pirmininkavimo laikotarpiu skiriame didelį dėmesį dar šią vasarą pasirodžiusiems komisijos pasiūlymams dėl Europos prokuratūros įkūrimo ir dėl ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos rytyje agentūros Eurojusto. Pasiūlymai buvo aptarti spalio mėnesio teisingumo ministrų taryboje, kur dauguma ministrų iš esmės palaikė Europos prokuratūros įkūrimo idėją, tačiau pažymėjo, kad kai kuriuos pasiūlymo aspektus reikės toliau aptarti. Manau, kad per šį trumpą laiką nuo pasiūlymų pateikimo pasistumėjome į priekį daugeliu ekspertų lygio aptartų klausimų, tokių kaip būsimos prokuratūros struktūra ar kompetencija, Nors būtų per anksti teikti, kad netrukus bus užbaigta renkti būsimą teisinę sistemą, visgi manau, kad pamažu ryškėja bendras kai kurių būsimos Europos prokuratūros bruožų vaizdas. Priminsiu, kad rugsėjo mėnesio 16-17 dienomis Kartu su Europos komisija ir Europos teisės akademija taip pat surengėme sėkmingą konferenciją skirtą neformaliam pasiūlymo aptarimui. Manau, kad tolesnėse diskusijose dėl Europos prokuratūros įsteigimo būtina atsižvelgti į nacionalinių parlamentų pareikštas nuomonės, tą pažymėjo ir dauguma teisingumo ministrų gruodžio mėnesį vykusios tarybos metu. Ir aš palankiai vertinu tai, kad ir komisija laikosi tokio paties požiūrio, tai pareiškė lapkričio 27 dienos komunikate. Nepamirždami, kad Europos prokuratūra kuriama Eurojusto pagrindu, paraleliai nagrinėjame ir pasiūlymą dėl ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros Eurojusto. Augant tarp valstybinių nusikaltimų mastui, svarbu užtikrinti kuo efektyviausią Eurojusto veiklą. Diskusijas darbo grupėje šiuo klausimu pradėjome jau rugsėjo mėnesį ir išnagrinėjome pirmosius tris reglamento skyrius. Tikimės, kad atliktas įdirbis pasitarnaus tolimesnėse dėrybose dėl šių pasiūlymų. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojanti Stoholmo programa ypatinga dėmesį skiria ES piliečių interesams ir poreikiams, ir į tai, kad 2013 metai buvo paskelbti Europos piliečių metais, pirmininkavimo metu didelį dėmesį skiriame asmens teisų apsaugai lygių teisių ir galimybių užtikrinimui, diskriminacijos mažinimui. Šiame kontekste noriu labai pasidžiaugti dėl pasiekto galutinio susitarimo dėl naujų prie šių tikslų įgyvendinimo praktikoje prisidėsiančių finansinių programų - teisingumo programos ir teisų lygybės ir pilietybės programos. Džiaugiamės, kad lapkričio penktą dieną abi teisėkuros institucijos - taryba ir Europos parlamentas pasiekė susitarimą dėl šių dviejų pasiūlymų. Abi teisėkuros institucijos įdėjo labai daug pastangų užtikrinant ir glaudžiai dirbo, kad pasiūlymai būtų priimti dar šiais metais. Džiaugiamės, kad gruodžio 10 dieną pasiūlymams buvo pritarta Europos parlamento plenarinėme posėdėje. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams, pranešėjai Kinga Gonč bei pranešėjams Liudži Berlinger ir Filip Klojas už konstruktyvų bendradarbiavimą siekiant šio rezultato. Pažymint Europos piliečių metų pabaigą gruodžio mėnesį patvirtintos tarybos išvados dėl 2013 metų ES pilietybės ataskaitos. Išvadose pabrėžiama būtinybė geriau informuoti ES piliečius apie jų teisės, ir užtikrinti, kad jie galėtų jomis naudotis kasdienėme gyvenime, nesusidurdami su nereikalingomis kliūtimis. Šios išvados atkreipė dėmesį į tikslus panaikinti kliūtis darbuotojų, studentų ir stažuotojų judėjimui ES, apsaugoti pažeidžiamiausias ES piliečių grupės, užtikrinti informacijos prieinamumą bei galimybę piliečiams aktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose, kartu sumažinti biurokratinės procedūras. Be to siekiant atkreipti dėmesį Europos pilietybę ir piliečių metus, gruodžio viduryje Vilniuje buvo organizuotas Europos piliečių metų uždarimo renginys, renginys konferencija, ko reikia, kad kiekvieni metai būtų piliečių metais. Įvyko gruodžio 12-13 dienomis Lietuvos parlamente. Renginį apibendriname atliktus darbus ir pasiektus tikslus susijusius su ES piliečių teisėmis, taip pat numatėme ateities gairias šioje srityje. Lietuvos iniciatyva į renginį stebėtojų teisėmis buvo pakviesti ir nevyriausybinio sektoriaus rytų partnerystės atstovai. Tai suteikė jiems galimybę pamatyti realią piliečių situaciją ES tarp jų vykstančias diskusijas ir per šią prizmę įvertinti narystės ES perspektyvas. Toliau tęsime ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvė apsaugos konvencijos darbus. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu komisija ES teisingumo teismui pateikė prašymą dėl jo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos sutarties teksto. Daugelio valstybių narių raginimų pirmininkaujantį valstybė narė nusintė laišką Europos komisijos pirmininko pavaduotai Viana Reding, kuriuo komisijos prašoma pateikti konsoliduotą vidaus taisyklių teksto redakciją. Komisija atsakė, kad ketina pateikti oficialų pasiūlymą tik tuomet, kai teismas pateiks savo nuomonę. Nepaisant to, taryba tęsė darbą susijusi su keliais atskirais vidaus taisyklių elementais. Taip pat gruožio mėnesio Teisingumo vidaus reikalų taryboje priemėme dviejas su pagrindinėmis teisėmis susijusias tarybos išvadas. Pirmosios išvados buvo skirtos ES pagrindinių teisų agentūros įvertinimui. Šiomis išvadomis pirmininkaujantį šalis siekia prisidėti prie komisijos vykdomo svarstymų proceso prieš pateikiant pasiūlymus dėl pagrindinių teisių agentūros reglamento pakeitimų. Apskritai, išvadose agentūros darbas buvo įvertintas teigiamai, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip dar labiau efektyvinti agentūros veiklą ir bendradarbiavimą su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Paskutinės tarybos išvados, kurios buvo parengtos pirmininkaujančio šalies iniciatyva ir dėl kurių buvo sutarta gruodžio mėnesį, yra skirtos kovai su neapykantos nusikaltimais ES Šiomis išvadomis siekiama didinti informuotumą apie neapykantos nusikaltimus, raginama renkti konkrečius pasiūlymus dėl kovos su neapykantos apraiškomis ES ir valstybėse narėse, gerinti neapykantos nusikaltimo aukų padėtį. Šioms tarybos išvadoms pamatą padėjo lapkričio 12-13 dienomis vykusi pagrindinių teisų agentūros ir pirmininkaujančio šalies surenkta konferencija Tarybos išvadų preambulėje taip pat yra nuoroda į istorinę Europos atmintį bei pasmerkimą visų genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, įskaitant totalitarinių režimų įvykdytus nusikaltimus. Perinant prie kito pirmininkavo tikslo augančios Europos kūrimo, noriu pažymėti, kad ypatingą dėmesį skiriam toms teisingumo srities teisėkuros priemonėms, kurios galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo skatinimo. Būtent tokia svarbi ir sudėtinga iniciatyva, kurios tikslas yra balansas tarp asmens teisų užtikrinimo ir ekonomikos augim skatinimo reaguojant į globalizacijos ir informacinių technologijų plėtrą, yra duomenų apsaugos paketas. Duomenų apsaugos paketas buvo vienas iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Tesdami kolegų airių darbą intensyviai dirbame tiek ekspertų, tiek politinių lygių, nagrinėdami šį klausimą. Duomenų apsaugos paketas buvo svarstomas ekspertų grupėje daugiau nei 20 darbo dienų, buvo įtrauktas į visas teisingumo ir vidaus reikalų tarybų darbotvarkės, aptariamas ir neformaliame teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime Vilniuje Liepos mėnesį. Gruodžio mėnesį taryboje buvo aptartas vienas iš svarbiausių komisijos pasiūlymo dėl bendro duomenų apsaugos reglamento elementų, tai yra vadinamasis vieno langelio principas. Pirmininkavimo metu stengiamės atsižvelgti į valstybių narių pastabas dėl komisijos pasiūlymo šio klausimu bei pateikti įmanomai kompromisinį variantą. Noriu pabrėžti, kad didelės pastangos buvo dedamos ypač po spalio ministrų tarybos susitikimo, siekiant sutarimo dėl vieno langelio modelio, nes tai yra vienas pagrindinių neišspręstų klausimų šiame pasiūlyme tarybos lygmenyje. Nors šiuo klausimu vyko itin intensyvus darbas visą pirmininkavimo laikotarpį, tačiau ministrams nepavyko priimti galutinio sprendimo dėl esminių siūlomo mechanizmo elementų. Buvo iškelti labai svarbus teisiniai aspektai ir ypač tai, kad siekdami užtikrinti vieną langelį verslui, mes neproporcingai apsunkiname savo piliečių padėtį ir nukentėtų jų pagrindinių teisų apsauga. Būtent dėl to ministrai nenori priimti skubotų sprendimų. Visi sutinkame, kad ši duomenų apsaugos reforma yra būtina ir būtent dėl jos reikšmės yra labai svarbu užtikrinti, kad sukurtame kokį išbišką reguliavimą, kuris galiotų ilgą laiką ir turėtų pridėtinės vertės vidaus rinkai bei stiprintų ES įmonių konkurencingumą. Visgi tuo pačiu neturime aukoti piliečių teisų apsaugos. Esu įsitikinęs, kad klausimas išliks prioritetiniu ir mūsų trijo partnerės Graikijos pirmininkavimo darbo tvarkėje ir kad pavyks pasiekti šio taip reikalingo dosie užbaigimą kaip įmanoma greičiau, prie ko be jokio abejonių prisideda ir tai, kad Europos parlamentas jau turi mandatą pradėti dialogą su taryba. Paskutinis, bet toli gražu nemenkiausias pirmininkavimo prioritetas buvo atvira Europa. Labai svarbu parodyti, kad nepaisant šių dienų iššūkių Europa išlieka atvira. Pastarąjį pusmetį stiprinome ir vystėme bendradarbiavimą su rytų partnerystės šalimis. Įgyvendinant šį prioritetą spalio mėnesį buvo surinktas pirmasis ES ir rytų partnerių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas. Susitikimo metu buvo priimta bendra visų susitikime dalyvausių valstybių atstovų deklaracija, kurioje numatyti konkretų žingsniai siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, teisingumo ir vidaus reikalų srityje tarp ES ir šių šalių partnerių. Šis pirmasis susitikimas buvo labai svarbus ir naudingas tiek ES narėms, tiek ir rytų partnerystės šalims, siekiančioms gilesnių santykių su ES. Vilėmės, kad tokie susitikimai taps įprasta sklandaus bendravimo ir bendradarbiajimo praktika. Liepos mėnesį pristatydamas Lietuvos pirmininkavimo ES tarybos prioritetus atkreipiau dėmesį į tai, kad pirmininkaičiai valstybei gali tekti dirbti su klausimais, kurie nėra įtraukti pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkę, bet kurie tampa aktualūs. Aš kalbu apie atskleistą informaciją apie Junktinio Amerikos valstijų nacionalinio saugumo agentūros vykdytas informacijos rinkimo programas, kurios pagrįstai kelia daug sudėtingų rimtų klausimų, ypač dėl jų poveikio ES piliečių teisėms. Žinome ir vertiname tai, kad Europos parlamentas taip pat yra susirūpinęs ES piliečių privartumo pažeidimais bei yra paskelbęs iniciatyvą, kurie siekiama suteikti daugiau aiškumo dėl tariamo ES piliečių masinio elektroninio sekimo. Taryba taip pat įsitraukė į dialogą su JAV puse, įskaitant ir ES JAV ad hoc darbo grupės domenų apsaugos klausimais sukūrimą. Svarbu pažymėti, kad matome pozityvių ženklų iš JAV pusės, dėl ES išreiškiamo nepasitenkinimo, ypač kiek tai susiję su nevienodu JAV ir ES piliečių traktavimu. Svarbu pažymėti, kad atsakant į nevienkartinius JAV prašymus pateikti pasiūlymų pridedant prie Junktinio Amerikos valstijų vykstančių diskusijų dėl Junktinio Amerikos valstijų sėkimo politikos reformos, gruodžio mėnesį tarybos susitikime buvo pritarta dokumentui ES ir jos valstybių narių indėlis JAV atliekamos sekimo programų peržiūros kontekste, kuris jau buvo perdotas JAV pusiai. Svarbu tęsti šį dialogą ir po to adekvačiai įvertinti priemonės, kurių įmanoma imtis. Kaip pirmininkaujantį valstybę įvertiname ir tai, kad Stoholmo programa, kuri nubrėžia strateginės laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės gairias, baigs galioti 2014 metais. Todėl dar Liepos mėnesį Vilniuje vykusio neformalaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo metu inicijavome politinės diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities perspektyvų. Valstybės narės taip pat buvo paprašytos pateikti savo pasiūlymus dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities gairių ir pagrindinių principų raštu. Lietuvos pirmininkavimo metu šie svarstymai buvo tesiami ekspertų lygių, o ministrai pasikeitė savo nuomonėmis gruodžio mėnesio taryboje. Pirmininkavimo metu parengėme preliminarų valstybių narių pasiūlymų apibendrinimą ir šį atliktą darbą bei apibendrinimą perdosim pirmininkavimo trejato partneriai Graikijai, kuri prates minėtas diskusijas. Tikimės, kad taryboje taip pat ir Europos parlamente vykstančios diskusijos bus naudingas indėlis ateityje nubrėžiant strateginės gairias laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės raidai. Labai trumpai norėčiau pristatyti ir rezultatus dėl iniciatyvų, kurios prisideda prie Europos ekonomikos augimo. Taryba patvirtino bendrai požiūrį dėl Europos sąskaitos blokavimo įsakymo. Pirmininkavimo laikotarpiu tęsime intensyves dėrybas ekspertų lygių dėl pasiūlymo, dėl reglamento, dėl bankroto bylų ir gruodžio taryboje pavyko nubrėžti politinės gairias tolimesnėms diskusijoms. Taryba patvirtino bendrą požiūrį dėl taip vadinamo Bruselis vienas reglamento pakeitimo. Pirmininkaujantį valstybę tęsi intensyves ir nuodugnės diskusijas dėl Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės instrumento siekdama kiek įmanoma didesnės pažangos. Gerbiami Europos parlamento nariai, tai yra pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai rezultatai teisingumo srityje. Tačiau be išvardintų prioritetų intensyviai dirbome ir su kitais dosie. Dėjome visas pastangas, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas, o rezultatai apčiopiami. Praėjęs pusmetis yra dar vienas etapas bei įsimintinas žingsnis mūsų bendroje istorijoje, stiprinantis valstybių narių ir institucijų tarpusavio santykius, bendradarbiavimą ir vienybę. O savo raštu ir visos pirmininkavimo komandos vardu Norėčiau dar kartą padėkoti Jums visiems už bendradarbiavimą ir pagalbą pastarosius mėnesius. Tikiuosi, kad su pirmininkavimo pabaiga mūsų bendradarbiavimas ir bendrų tikslų siekimas nesibaigs, o prasmingus darbus toliau prates pirmininkavimo trejato partnerė Graikija. Dėkuoju ir esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Thank you very much indeed. And, uh... Dėkuoju. Tai tikrai labai išsamus e, pristatymas pirmininkaujančios valstybės. Ir dar suteiksiu dabar žodį ponui e, Barakauskui, kuris taip pat pristatys e, rezultatus. Būti Europarlamente ir jūs visus čia matyti. Ačiū, kad atėjote. O gerbiamas pirmininkė, labai nuoširdžiai dėkoju Jums už suteiktą žodį. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami lybė komiteto nariai, gerbiamos ponios ir ponai, pradėsdamas savo kolegos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ministrą, noriu Jums pristatyti svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo darbus bei rezultatus vidaus reikalų srityje. Tačiau prieš tai pirmiausia noriu nuoširdžiai patikoti Europos parlamentui ir ypatingai jūsų komitetui, pagrindiniam mūsų komitetui Europarlamente. Visiems nariams, pranešėjams už konstruktyvų ir svarbiausia produktyvų bendradarbiavimą, kuris mano nuomonė ir kitų nuomonė tikrai buvo labai produktyvus ir sėkmingas. Norėčiau pradėti nuo horizontalaus pobūdžio klausimų, o konkrečiai nuo naujosios daugiametės finansinės programos 2014-2020 metams. Vidaus reikalų srityje dėrybos vyko dėl keturių, kaip jūs žinote, reglamentų. Visą pusmetį kartu intensyviai dirbome, turėjome iš tiesų intensyvų dėrybų trialogą grafiką. Labai džiaugiuosi, kad jau pasiekėme politinį susitarimą dėl abiejų vidaus saugumo fondo finansinių priemonių. Taip pat esame labai arti susitarimo ir dėl likusių dviejų reglamentų. Gerbiami Lybė komiteto nariai, prašau Jūs ir tikiuosi, kad paskutiniai susitarimai dėl vidaus reikalų finansinių reglamentų būtų pasiekti dar šią savaitę. Tai leis pradėti vidaus reikalų srities finansavimo įgyvendinimą kaip galima greičiau 2014 metais. Kaip minėjo mano kolega ministras, vykdydami Europos vadovų tarybos pavedimą, taryboje pradėjome diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų ateities strateginių gairių. Nuveiktų darbų nebekartosiu, tik norėčiau pažymėti, jog dauguma valstybių narių mato būtinybę būsime politinę programą suderinti ir su finansiniu ciklu. Be to, nustatant strateginius srities politinius prioritetus, labai svarbus ir Europos parlamento vaidumuo bei indėlis. Akivaizdu, jog kitų metų birželį numatomos priimti Europos vadovų tarybos strateginės gairės dėl teisingumo ir vidaus reikalų ateities turės apibendrinti, atspindėti bendrą tarybos Europos parlamento ir komisijos poziciją. Vienas iš prioritetų, kuriuos kėlėme savo pirmininkavimo programoje, siekdami kurti, noriu pabrėžti, siekdami kurti atvirą, patikimą ir saugią Europą, buvo veiksmingas ES išorės sienų valdymas bei apsauga. Siekdami šio tikslo taryboje ypatingai daug dėmesio ir laiko skyrėme pažangiai valdomų sienų Smart Borders paketo nagrinėjimui – Išorės sienų valdymas turėtų užtikrinti paprastą ir veiksmingą išorės sienos skirtimą bei sudaryti palankesnės sąlygas keliauti trečiųjų šalių piliečiams. Tačiau kartu išorės sienos kontrolė turi tapti ir veiksminga priemonė, kovojant su nusikalstamumo praiškomis, tokiomis kaip terorizmas, nelegali migracija, tarpvalstybinis nusikalstamumas, ir taip sustiprinti saugumą ES viduje. Tarybos sienų darbo grupė užbaigė pirmąjį pasiūlymą dėl atvykimo ir išvykimo sistemos skaitimą. Todėl busime pirmininkaujantį šalis Graikija galėsi tęsti darbą atnaujinto teksto pagrindu. Taryboje taip pat buvo išnagrinėta ir didžioji dalis paketo iniciatyvos dėl registruoto keliautojo programos straipsnių. Likusius klausimus perduosime toliau nagrinėti savo trijo partneriams Graikijai. Dar viena ypatingai svarbi teisėkuros iniciatyva sienų srityje - tai reglamentas nustatantis išorės jūrų sienų stebėjimo, vykdant Frontex koordinuojama operatyvinį bendradarbiavimą taisyklės. Manau, kad šis instrumentas turi tapti veiksmingą priemonę, ypač prisidedančią prie situacijos viduržėmio jūros regione gerinimo. Galiu pasidžiaugti, kad pirmininkaujančiai valstybei Lietuvai praėjusią savaitę Koreper 2 pavyko sutarti dėl bendrojo požiūrio, kuris suteikia mandatą pradėti dėrybą su Europos parlamentu. Džiugu, kad pirmasis neformalus trialogas įvyko kaip tik šiandien. Tikiuosi, kad bendrą kompromisą dėl šio teisės akto pavyks rasti greitai ir sklandžiai. Šiame kontekste taip pat norėčiau pažymėti, kad siekdami išvengti tokių tragedijų, kaip prie Lampedūzo salos pasikartojimų ateityje, kartu su komisija subūrėme viduržėme jūros tikslinę darbo grupę kuri vykdydama Europos vadovų tarybos spalio 24-25 dienos pavedimą kompleksiškai išnagrinėjo nelaimės priežastis bei pasiūlė netidėliotinų veiksmų planą skirtą padėčiai suvaldyti ir gerinti. Tikimės, kad šią savaitę Europos vadovų taryba taip pat pritars pasiūlytam veiksmų planui. Kaip kitą pirmininkavimo prioritetą akcentavome teisėkuros darbus teisėsaugos migracijos rytyje. Džiugu, jog mums pavyko susitarti dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Jos įgyvendinimas padės užkirsti kelią ne Europos Sąjungoje gyvenančių sezoninių darbuotojų išnaudojimui ir tuo pačiu, noriu pabrėžti, ir tuo pačiu sukurs paskatos bet apsaugos priemonės padėsiančias užtikrinti, kad laikinas tokių darbuotojų bimas ES netaptų nulatiniu. Nemažai pasistumėjome ir dėrybose dėl bendrovių viduje perkeliamų asmenų direktyvos. Aš asmeniškai tikiuosi, jog per šį pusmetį pasiekta pažanga bus geras pagrindas tęsti darbą ir pasiekti sutarimą Graikijos pirmininkavimo laikotarpiu kadangi aukštos kvalifikacijos darbuotojai gali reikšmingai prisidėti prie ekonominio ir socialinio viso ES augimo. Pasiūlymas dėl studentų ir tyrėjų direktyvos yra gana sudėtingas, apimantis įvairias visuomeninio gyvenimo sritis, todėl dėl kai kurių svarbių šios direktyvos nuostatų taryboje dar reikia tęsti diskusijas. Savo pirmininkavimų laikotarpiu tęsėme ir darbus dėl atsako į valstybių narių patiriamą migracijos spaudimą. Taryba daug dėmesio skyrė pabėgėlių iš Sirijos Lampedūzos problemams. Ir būtent šį pusmetį tęsėme migracijos dialogus su trečiosiomis valstybėmis. Baigtos dėrybos dėl mobilumo partnerystės su Tunisu. Prieš kelias dienas taryboje pasirašyta jungtinė deklaracija dėl mobilumo partnerystės su Azerbaidžanu. O kalbant apie Šengeno erdvės klausimus, norėčiau išskirti pagrindinius du dalykus. Gruodžio teisingumo ir vidaus reikalų taryboje buvo priimtos Lietuvos iniciatyva, parengtos tarybos išvados dėl perspėjimų pagal reglamento IB numeris 1987-2006 dėl antrosios karto Šengeno informacinės sistemos, vadinamosios SIS-2 sukūrimo, veikimo ir naudojimo 26 straipsnį. Tikimės, kad šių išvadų įgyvendinimas pagerins į Šengeno informacinę sistemą įvedamų duomenų kokybę bei leis efektyviau taikyti politinės sankcijas, ribojančias trečiųjų šalių piliečių atvykimą į Šengeno erdvę. Taryboje taip pat buvo grįžta prie mūsų manimo labai svarbaus klausimo dėl visapusiško Šengeno teisino nuostatų taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje. Atsižvalgdama į didžiausios tarybos dalies palaikomą požiūrį, pirmininkaujantį Lietuvą siūlė svarstyti Šengeno erdvės plėtros galimybę, vadovaujantis laipsniško sienų kontrolės panaikinimo principu. Turiu apgalėstauti ir dėja ruošintis gruodžio tarybai tapo aišku, jog tokiam sprendimui priimti reikalingas vienbalsiškumas, kaip jūs žinote, šioje stadijoje ir jis vis dar yra nepasiekiamas. Po klausimo aptarimo taryboje į protokolą buvo įtraukta jungtinė Rumunijos ir Bulgarijos deklaracija ir išvadose pažymėta – kad taryba grįž prie šio klausimo artimiausių metų svarstydama galimybės jį spręsti taikant dviejų pakopų principą. Toliau norėčiau pereiti prie vidaus saugumo ir kovos su terorizmu klausimų. Intensyviai nagrinėjome Europolo reglamento projektą. Užbaigėme pirmąjį skaitimą. Parengėme kelių svarbiausių šio reglamento skyrių kompromisinį tekstą kurio pagrindu bus tęsiamas darbas šioje srityje. Dauguma valstybių narių taryboje dar šių metų birželio mėnesį išsakė nuomonę, kad komisijos pasiūlymas sujungti Europolą ir Cepolą nėra pakankamai pagristas ir tikslingas, bei pakvietė komisiją persvarstyti šį pasiūlymą. Prie šio klausimo taryba nebuvo grįžusi o reglamento nuostatų susijusių su sujungimu bei mokymais nuspręsta nenagrinėti. Tačiau dėl cepalo norėčiau pakalbėti plačiau. Jūs žinote ir visi žino, kad Jungtinė karalystė nusprendė nuo 2014 metų kovo nebepratesti sutarties dėl ES agentūros CEPOL būstinės buvime Bramšilė. Todėl Lietuva noriu pabrėžti, todėl Lietuva, kaip pirmininkaujantį valstybę, buvo priversta skubiai reaguoti į susidariusią situaciją ir ieškoti sprendimo, kuris leistų užtikrinti sklandų CEPOL veiklos testinumą. Taryboje šių metų spalio 8 dieną buvo pasiektas bendras valstybių narių susitarimas, kad CEPOL turės išsikelti iš Bramšilo jos būstinė būtų perkelta į Budapeštą, Vengrijoje. Esu informuotas, jog mano kolega, Vengrijos vidaus reikalų ministras, dar vakar jūsų komitetui pateikė pakankamai išsame informaciją šiuo klausimu dėl CEPOL būstinės galimybių perkelti į Vengriją. Būtent šio susitarimo pagrindu 25 valstybės narės 2013 metų lapkričio 13 dieną pateikė teisėkuros iniciatyvą su siūlymu pakeisti tarybos sprendimo dėl CEPOL ketvirtą straipsnį. Kaip žinote, šis teisės akto pasiūlymas turi būti priimtas bendru, noriu pabrėžti, bendru tarybos ir parlamento sprendimu. Tikrai manau, jeigu nenutrūkstamo CEPOL funkcionavimo garantavimas yra bendras visų mūsų interesas gerbiami komiteto nariai. Todėl tikiu tarybos ir parlamento konstruktyvių bendradarbiavimų šiuo klausimu, bei tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas vėliausiai kitų metų balandį. Dar vienas daugeliu valstybių narių labai svarbus teisėkoros pasiūlymas šioje srityje yra ES keleivio duomenų įrašo direktyva. PNR duomenys yra labai svarbus siekiant kovoti su terorizmu bei sunkių nusikalstamamu ir užtikrinti efektyvę prevenciją. Todėl vis daugiau valstybių narių imasi kurti nacionalinės PNR sistemas. Akivaizdu, kad čia yra būtinas ir nuoseklus reguliavimas ES lygių, kuris leistų užtikrinti efektyvų policijos bendradarbiavimą ir nustatytų adekvačias duomenų apsaugos priemonės. Labai tikiuosi, jog šios aplinkybės bus atitinkamai vertintos ir nuspręsta pradėti dėrybas dėl šios labai svarbios iniciatyvos. Dabar keletą žodžių apie kibernetinį saugumą Ir pirmininkavimų metu daug dėmesio skyrėme ir šiuo metu įtin aktualiems kibernetinio saugumo ir kovos su nusikalstamais kibernetinė erdvėje klausimams. Taryboje buvo sukurta dėl ES kibernetinio saugumo įgyvendinimo priežiūros mechanizmo. Kibernetinio saugumo klausimai nagrinėti daugelio pirmininkavimų renginių metu ir buvo aptarti dvišaliuose susitikimuose su mūsų pagrindiniais strateginiais partneriais. Kovos su terorizmu srityje taryba gruodžio pradžioje aptarė užsienio kovotojų ir grįžtančių asmenų problemą. Ypač kalbant apie Siriją. Taryba susitarė, kad veiksmai šioje srityje, kaip galima greičiau, turi būti koncentruojami į prevenciją keitimąsi informaciją, kelionių maršrutų nustatymą, baudžiamąją teiseną ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad taryba akcentavo, jog siekiant kiek galima veiksmingiau susekti ir stebėti užsienio kovotojų maršrutus, pirmenybė turėti būti teikiama ES keleivio duomenų įrašo PNR sistemos sukūrimui ir intensyvesniam esamų nacionalinių keleivio duomenų įrašų sistemų ir antros pakopos Schengeno informacinės sistemos naudojimui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami lybė komiteto nariai, gerbiami svečiai, Europarlamento nariai, dėkoju Jums uždėmesi ir kartu už konstruktyvų bendradarbiavimą viso Lietuvos pirmininkavimo metu. Iš jūsų aš turėjau tikrai labai didelę pagalbą, jūs buvote atvažiavę ir į Vilnių ir labai daug padėjote. O dabar kartu su kolega Teisingumo ministru esame pasirengę išklausyti jūsų komentarus bei atsakyti į jums iškilusius klausimus. Labai labai jums visiems ačiū. Well, again, Dėkoju už um, tokį išsamų pristatymą. Matau, kad yra nemažai prašančių žodžio. Turime tik pusvalandį. Taigi norėčiau paprašyti užduoti klausimus gana trumpai. Taip, kad ministrai galėtų atsakyti klausimus. Taigi išklausykime kelis klausimus ir po to sutiksime žodį svečiams, kurie galės atsakyti. Dėkuoju. Taigi pirmasis ponė yra ponė Fočer. Prašau. Dėkui, pan pirminkė. Turėčiau tris klausimus, kuriuos norėčiau užduoti. Pirmiausia, dėl CŽV e, slaptų sulaikymų centrų Europos teritorijoje ir neteisėtų perdavimų. E, jūs nepaminėjote to tarp prioritetų, bet ar nereikėtų imtis ryštingesnių žingsnių atskleisti tiesą apie šią programą? E, tokios galimybės e, jūs, kaip pirmininkaujantį valstybė, neišnaudojote. Žinote, kad e, žmogaus teisų teismui jau paduotos dvi apeliacijos, taip pat ir prieš jūsų šalį. E, jeigu CŽV agentas su ko nors brutaliai pasielgia Varšuvos e, viešbutyje, tai tarsi išeitų, kad to viešbučio darbuotojai yra atsakingi už tai, kas įvyko. Tai fakto pripažinimas, bet neprisijėmimas atsakomybės už tai, kas įvyko Lenkijos teritorijoje. Kitas klausimas. Man regis, jūs e, pradėjote taikyti administracinę sankciją žmonėms, e, kurie menkina viešasias vertybės. E, e, apie ką jūs kalbate tose nuostatose? Regis, kad apie LGBT. Tuose tekstuose tiesiai tai neįvardinta, taigi apie ką ten kalbama. Na ir dar vienas dalykas, jūs sakėte, kad jau gautas e, mandatas dėl duomenų apsaugos, e, mūsų kolega Albrechtas dėl to yra labai nusivylęs, nes labai sunku daryti pažangos dėrybose, e, smarkiai tą daryti, o mums atrodo, kad tai ir labai svarbu. Dėkuoju dabar ponė Lopes paklaus. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Teisingumo ministrui už pateiktą informaciją. Tikrai džiaugiuosi, kad Lietuva pasikeitė daug rezultatų ir gaila, kad e, duomenų apsaugos paketo net nepavyko patvirtinti. Norėčiau pasakyti, kad parlamentas padarė viską, ką galėjo, tam, kad e, būtų įmanoma patvirtinti šį duomenų apsaugos paketą. Deja, tarybos pozicija buvo labai griežta ir norėčiau paklausti, kodėl būtent pirmininkaujančioji Lietuva negalėjo vis dėlto patvirtinti šio paketo dar ir todėl, kad vidaus reikalų ministras kalbėjo apie keliaivių registrą ir kalbė, kalbama apie PNR gana dažnai, bet nepaminėjote, ką galėtume galėtumėte jūs, ką galėjote jūs padaryti ir ką dar galėtumėte padaryti e, dėl e, duomenų apsaugos paketo. Tai yra problema, kurią dar reikėtų išspręsti, kodėl šis duomenų apsaugos paketas buvo užblokuotas. Toks klausimas. Ir vidaus reikalų ministro norėčiau paklausti. E, planas, darbo veiksmų planas skirtas viduržėmio jūros regionui. Ar galėtumėte pristatyti šį veiksmų planą? Kas jame bus? Ką ES darys su šia darbų grupe, tarkim, spręsdama tokias problemas, kaip kad Lampedūzos problema ir susitarimas, mobilumo su Tunisu susitarimas. Kas tai yra? Dėkuoju. Pone Sepal, dėkuoju pirmininkė. įžangoje e, pono Bernatonio įžangoje girdėjau, e, kalbant daug apie ekonomiką, apie baudžiamąjį procesą, vis dėlto mažai buvo kalbama apie demokratijos ir pagrindinių teisų apsaugą. Ir man kyla klausimas, uh, ką ES ir valstybės narės daro šioje srityje. Keturi aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Visų pirma, kalbėjote apie neapykantos nusikaltimus. Man kila klausimas. Ir tai ne tik vie, jums klausimas, klausimas ir kitiems nariams. Populistinės, ekstremistinės dešiniųjų pažiūrų partijos, jos jaučiasi, kad, jaučia, kad e, jas pripažįsta kažkaip, kai tarkim Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, pateikė gana konkrečius e, aspektus, kalbėdamas apie Romus. Ir sako, kad jie turi būti išsiųsti į jų šalį, į jų gimtają šalį ekonominė situacija Rumunijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje yra sudėtinga ir matome, kad ten jie yra pragmatiškai e, atskiriami, jie tiesiog neprileidžiami prie būstų, prie švietimo ir kitų sektorių, darbo. Man taip pat kyla klausimas, ar korupcija m, politikų ir teisininkų korupcija ir taip pat dėl to būtent kalta. Ką daro taryba, kai, atsirand, kai išgirstamos panašios, kai išgirstama panaši informacija? Taip pat baudžiamoji, baudžiamasis teisingumas. Pirmininkaujančios valstybės pirmininkamo laikotarpiu buvo daug nuveikta šioje srityje, vis dėlto mažai buvo padaryta, kalbant apie supaprastinimą baudžiamas teisingumas e, nebuvo e, supaprastintas, e, tarkim, procesinės teisės nebuvo supaprastintos ir iš tikrųjų man, mane šiek tiek erzina, kai kalbama apie finansavimą išsamioms, išsamiam pasieniui, bet kai kalbame apie teismo procesą, baudžiamą į teismo procesą, ir asisten, pagalba, pagalba teisiamajam, tada prabilama apie krizę ir apie taupimą. Keista buvo e, pastaba dėl apsaugos, dėl duomenų apsaugos. Nenorite imtis per greitų sprendimų. Na, mane tai stebina. Iš tikrųjų, taryba taryba diskutuoja jau seniai su parlamentu ir matome, kad neatsirado, nepasikeitė diskusijos, diskusijos vis kartojasi ir su Europos Sąjunga mes turėtume rodyti pavyzdį. Ir man kyla e, įspūdis, kad e, mūsų draugai e, JAV kitoje Atlanto pusėje juokiasi iš mūsų, nes jų apsaugos duomenys atrodo daug veiksm, jų apsauga duomenų yra, atrodo daug veiksmingesnė negu kad mūsų. Taigi mums reikėtų priimti e, sprendimą, mums reikėtų pabaigti vykdomus procesus. Ir taip pat ir NSA procesas nacionalinio saugumo agentūra. Na, iš tikrųjų, nereikia kalbėti tik apie JAV e, duomenų e, informacijos reikimo programą. Kas vyksta ir Europoje? Kaip yra apsaugomi e, duomenys, piliečių duomenys? Vyksta diskusija apie tai. Reikėtų aiškesnių taisyklių ir e, informacijos tarnyboms. E, Reikia apsaugoti teisės, duomenis, informacinės žvalgybos tarnybas. Iš tikrųjų, man kyla susirūpinimas dėl to, kur link mes einame, nors yra teigiamų e, signalų, vis dėlto mane tai jaudina. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, liebe Vertreter Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu IPP grupės narys ir e, žinoma, mes labai palaikome vidaus saugumą, norime sieno, kad būtų iš tikrųjų sienos tinkamai saugomas. IPP e, pritarė tam, ką taryba daro bet a, kai kas mane šiek tiek pykina. Na, aš kalbu apie piliečių duomenų apsaugą. Ir tai, kaip mes elgiamės su mūsų Amerikos draugais, pavyzdžiui, tai, ką atskleidė Snowdenas ir po to, kai jau visiškai paaiškėjo, kad a, tiesiog yra šnipinėjama ES valstybėse narėse, a, Vašingtonas turi atsiliepti tam tikrus ES reikalavimus. Na, o buvo, sakykime, Vašingtone buvo kalbama apie e, domenų apsaugos e, pagrindų dokumentą. ES nori dėrėtis dėl to su jungtinėmis e, valstijomis, tačiau tas dokumentas yra įstrigęs jau porą metų. Mes turime galimybę čia na, turime tiesiog kodėlį savo rankose, galėtume pareikalauti, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Komisarė Reding, taip, jie pasisakė prie šio klausimų tačiau pasirodė likti mes nesame labai taip susidomėję tuo. Taigi Europos Sąjungoje tiesiog nuomonės skiriasi noriu pasakyti, kad labai mane patenkina tai, ką jūs kaip pirmininkaujančiai valstybė esate padarę. A, tačiau mes, Europos parlamentas, a, kada bandame pateikti na, tiesiog bendrą mūsų nuomonę, mus ne visada, mus ne visada įsiklausoma. A, taigi mums reikia kūrybingai dirbti ir tiesiog ES linijos labai kietai laikytis. Ačiū. Ačiū, pana Brown. Mr. Benin, Benatonis. Panas Brantinas. Buvo paminėti konkretus pasiūlymai, lėtinti tos neapykantos uh, nusikaltimai. Na, čia yra kelios kategorijos uh, tokių nusikaltimų aukų. Uh, Tai, tai gali būti ir lyties klausimai, ir e, e, orientacija, ir panašus dalykai. Tai buvo kalbama apie tai, kad reikėtų tiesiog turėti kažkokį bendrą e, neapykantos nusikaltimo apibrėžimą, savoką. Na, čia tai galėtų būti įtraukta tie žmonės, kurie tiesiog lyg pritarė tam tikroj opinijai, kaip tada būtų su Roma E, piliečiais, Romos žmonėmis. Po kelių minučių paprašysiu mūsų svečių atsakyti, bet prieš tai pasinaudosiu savo padėtim ir pats užduosiu klausimą. Buvo paminėta PNR duomenų problema, bet atsižvelgiant į dabartinę Prancūzijos poziciją ir jos pažangą, kuriant savo sistemą. Tas pats pasisakytina ir apie kitas 12 valstybių narių. Tai, kai kalbame apie tuos užsienio kovotojus ir tai, kad oro linijų bendrovės neturi bendro teisinio regl reglamentavimo, ar iš tikrųjų reikėtų galvoti, kad ES PNR sistema turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų atvejai. Tad toks buvo mano klausimas, jūs girdėjote visą virtinę klausimų, norėčiau paklausti, kas norėtų pradėti, gal ponas Bernatonis. Dėkuoju už klausimus, jų iš ties E, nemažai ir visi labai aktualūs. Pabandysiu trumpai į visus atsakyti. Pirmiausia, dėl ponios Flotter klausimo apie e, CŽV slaptus sulaikymo centrus. Tai mes e, laikomės nuomonės, kad kiekviena valstybė privalo atsakyti už bet kokius žmogaus teisų pažeidimus todėl įtarimai dėl neteisėto teroristų gabenimo ir slapto kalinimo turi būti paneigti arba patvirtinti atliekant tyrimus, objektyvių duomenų ir įrodymų pagrindu. Visiška pagarba žmogaus teisėms yra neginčiama, tačiau gerbdami demokratijos ir teisės viršenybės principus manome, kad tokia valstybių atsakomybė turėtų būti taikoma ją nustatančių tarptautinės teisės aktų numatyta tvarka. Pirmininkavimo metu Lietuva laikėsi pozicijos, kurią dar 13 metų spalio 9 dieną Europos parlamento plenarinėme posėdėje pristatė ES tarybos vardu kalbėjęs Lietuvos užsienio reikalų viceministras, taryba neturi galimybių imtis veiksmų susijusių su Europos parlamento 2012 metų priimta rezoliucija, tačiau taryba skatina ES valstybės narės laikytis tarptautinės teisės sutarčių nuostatų, reglamentuojančių humanitarinės, žmogaus ir pabėgėlių teises. Lietuva yra, kaip žinote, pirma ir iki šiol turbūt vienintelė šiame kontekste minima valstybė, kuri pradėjo ir atliko išsamų parlamentinį galimo CŽV vykdyto asmenų pervežimo ir kalinimo mūsų teritorijoje tyrimą. Jo metu buvo nustatyta, kad jokie slapti sulaikymo centrai Lietuvoje neegzistavo. Todėl, kai mes esame raginami nuolat surasti tai, ko nėra, mes negalime to padaryti, jo labiau teisingumo vykdydami teisingumą. Dėl kito klausimo apie neva administracijas sankcijas Lietuvoje. E, klausimai persipinė tarp e, e, pirmininkavimo Europai ir situacijos mūsų valstybėje, bet aš atsakinėsiu iš eilės, kaip jie buvo užduoti. Dėl administracijų sankcijų žmonėms, na, kitaip sakant, LGBT klausimas. Aš noriu priminti, kai pristačiau Liepo, prieš pusmetį mūsų pirmininkavimo programą ir buvo teigiama, kad neįvyks atitinkamas LGBT renginys Vilniuje. Aš pakviečiau visus jame dalyvauti ir visi, kas dalyvavo, įsitikino, kad jis įvyko. Ir tai, kas čia kalbama vėl dabar apie kažkokias tai administracinės sankcijas, vėlgi yra naujas prasimanimas. Prašom atvykti į Lietuvą, aš kaip teisingumo ministras supažindinsiu jūs su visom administraciniam atsakomybėm, kurios yra taikomos. Bet aš negaliu taikstyti su tokiu mūsų valstybės šmeižimu. Dabar dėl duomenų apsaugos. Tai iš tiesų aš ir e, savo pranešime minėjau, kad tai buvo vienas iš prioritetų. Mes skyrėme 20 e, darbo dienų darbo grupėje. Buvo tai klausimas, kuris buvo svarstomas, politinės diskusijos vyko abiejose tarybose ir spalio ir gruodžio mėnesį, o taip pat neformaliame susitikime ministrų Vilniuje Liepos mėnesį. Tačiau e, gruodžio taryboje buvo iškelti nauji teisiniai aspektai. Jos iškėlė e, tarybos teisės tarnyba. Ir aš, jie yra vieši, aš manau, kad jūs su jais susipažinę. Ir turbūt suprantat, kodėl valstybės narės negalėjo tuomet priimti sprendimą tam pritarti. Nes me, dauguma jų pastebėjo, kad nėra balanso tarp verslo interesų ir žmogaus teisų gynimo. Taip kad aš sutinku šiandien su Europos parlamento nariais, kurie kėlė klausimą apsaugoti asmens duomenis, apsaugoti žmogų teises. Būtent dėl to ir nebuvo priimtas sprendimas gruodžio mėnesį, kad kilo abejonės kai kurių valstybių teisingumo ministrams, ar toks toks reglamentavimas apsaugo žmonių teises. Ir aš manau, kad e, tos diskusijos, kurios vyko dėl domenų apsaugos ir tas ekspertų darbas e, sudarė visas galimybės diskusijas užbaigti artimiausių metų, bent jau mano kolega, kuris perima pirmininkavimą, Graikijos teisingumo ministras, yra nusiteikęs optimistiškai. Mums tiesiog reikia pakoreguoti kai kuriuos komisijos siūlymus taip, kad žmonių teisės šioje srityje nebūtų pažeidžiamos. Aš manau, tai yra bendras ir jūsų Libe komiteto narių, ir mūsų Europos tarybos teisingumo tarybos reikalas. Dėl e, pagrindinių teisių apsaugos iš tiesų taryba tam skyrė, aš manau, daug dėmesio Jeigu jums teko dalyvauti Vilniuje konferencijoje, kurią surengė pirmininkaujanti valstybė kartu su e, pagrindinių teisių agentūra iš vienos, tai buvo tikrai e, puikus renginys, kuriame buvo aptarti neapykantos nusikaltimų įvairiausi aspektai, susiję tiek su Romų tautybės žmonėmis, tiek su seksualinė mažumom ir kitais klausimais. Ir ta konferencija buvo labai teigiamai įvertinta. Bet to noriu atkreipti dėmesį, kad taryba gruodžio mėnesį patvirtino būtent e, neapykantos e, nusikaltimų ataskaitą apie neapykantos nu-, nusikaltimus Europos Sąjungoje buvo priimtos išvados dėl kovos su neapykantos nusikaltimais ir išreikšta bendra pozicija. Todėl aš e, negalėčiau sutikti e, su, su, su pozicija, kad nieko šiais klausimais nebuvo daroma. Galbūt tiesiog trūko informacijos, bet vėlgi sakau, mes visuomet pasirengę ją jums suteikti. Dėkuoju. Barakauskas. Labai labai ačiū pirmininkė. Ir aš mielai Romero, gerbiamą Romero. Aš Jums atsakysiu užduotą labai labai svarbų ir aktualų klausimą. Pirmiausia, tai noriu padėkoti labai ačiū Jums. Dabar taip, ES veiksmai viduržėme jūros regione. Tai tikrai įvyko tragedija ir galim sulaukti visada tesinio ir aš pakomentuosiu į abudu jūsų užduotus klausimus. Pirmas tai buvo jūsų, kokiu rezultatu pasiekė viduržėmio jūros tikslinė darbo grupė, jūs klausėte. Ir antras, kokios prevencinės priemonės pasirinktos ES. Ir aš supratau, kad jūs norite sužinoti, kad aš trumpai pristatyčiau, ar jų pakanka siekiant išvengti panašių tragedijų ateityje. Viduržėmio jūros tikslinė grupė Kaip jūs žinote, vykdinama Europos vadovų tarybos spalio 24-25 dienos pavedimą kompleksiškai išnagrinėjo nelaimės priežastis. Buvo siekiama, kad kuo efektyviau per labai trumpą laiką panaudoti ES politinės priemonės ir išteklius padėčiai gerinti. Nuo spalio mėnesio yra įvykę du darbo grupės posėdžiai, kuriems pirmininkavo komisija. Darbo grupėje vykusios diskusijos buvo apibendrintos, to rezultate suderintos ir komisijos komunikate, kuris buvo pateiktas gruodžio ketvirtą dieną. Išskirtos esminės taikytinų veiksmų priemonės. Kita diena, tai yra gruodžio penktą dieną, komunikatas buvo pristatytas Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje, kur tuo metu sulaukė tikrai, jūs irgi žinote, ypatingo palaikymo. Dabar kokios prevencinės priemonės buvo pasirinktos. Aš labai trumpai jums pristatysiu. Tai yra taryba nusprendė reaguoti šios įvykius, stiprinant gelbėjimo jūroje operacijų mechanizmą. Taryba laikosi pozicijos, kad turi būti aktyvesni ES veiksmai trečiosiuose šalise. Tai yra kaimininėse šalise, kurios nepriklauso ES. Ir pirmiausia, tose trečiose šalise kurios yra viduržėmio jūros regione. Šie veiksmai turėtų būti vykdomi koordinuotai sąjungos lygių, o ne pavienėmis valstybių narių pastangomis. Noriu pabrėžti, ne pavienėmis valstybių narių pastangomis. Akcentuotas poreikis užkirsti kelią nelegaliai imigracijai iš pietų viduržėmio regiono valstybių bei per tas valstybės. Būtina aktyviau pasinaudoti Frontex, Europos prieglavaščio paramos biuro galimybėmis, ypač stiprinant sienų stebėjimą ir tuo pačiu užkertant kelią žutims viduržėmio jūroje. Reikia taip pat stiprinti bendradarbiavimą, kaip aš jau sakiau, su trečiosiomis šalimis, ypač migrantų kilmės ir tranzito šalimis. Svarbu parodyti solidarumą su valstybėmis narėmis kurios labiausiai yra paveiktos migracijos spaudimo. Reikšmingas yra aktyvesnis valstybių narių dalyvavimas pagalbos reikalingų asmenų perkelimo programuose ir regioninių apsaugos programų vystimas. Taip pat reikia, sustip, kad būtų sustiprintas Europolo vaidmuo ypatingai kovojant su nelegale prekyba, kontrabanda ir organizuotų nusikalstamumu. Aš galbūt per daug pasakiau, bet pasakiau visą, ką yra padariusi ES atitinkamos tarybos, e, tarnybos, o jos tikrai labai labai daug per mūsų pirmininkavimo šio klausimu padarė. Labai labai ačiū Jums dar kartą už klausimą. Taip, ir dar vienas buvo klausimas, tai gerbiamo pirmininko Skirchov. Taip, be bejonės, gerbiamas pirmininkė, mums šis instrumentas yra tikrai būtinas, todėl Lietuva, kaip pirmininkaujanti šalis, su džiaugsmu, noriu pakartoti, su džiaugsmu sutiko žinę, kad Europos parlamentas nusprendė tęsti darbą dėl ES PNR teisės akto su komisija mes sutarėme surinkti visus papildomus duomenis tose valstybėse narėse, kur nacionalinės PNR sistemos veikia, kurias jūs išvardinote. Šie duomenys bus pateikti jums, gerbiami lybė komiteto nariai. Ir aš tikrai asmeniškai tikiuosi, kad progresas šitoje srityje tikrai bus ir bus priimti atitinkami sprendimai, kurie padės ir duos atsakymą dėl PNR būtinumo Europos Sąjungai. Ačiū. Okay, well, thank you very much indeed, gentlemen, for... Gerbimieji ponai, ačiū Jums labai ne tik už Jūsų išsames e, ataskaitas, apibendrinimus, taip pat už tai, kad e, atsakėte į mūsų klausimus. Dar kartą noriu Jums padėkoti už Jūsų nuveiktą darbą TVR srityje ir pasinaudosiu progą palinkėti jums linksmų kalėdų, džiaugsmingų, laimingų naujųjų metų. Tiek jums, tiek ir visai Lietuvai. Dėkui. Ir man regis, kad e, šiuo momentu jau galėčiau ir padaryti posėdyje pertrauką. Tik tai pasakysiu nariams, kad kitas mūsų posėdis pirmininkas atsiprašo. Hmm. E, Libė komiteto tyrimas dėl e, masinio šnipinėjimo bus pratestas penktą valandą. Thank you very much.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 check and you speak to them if they, if they get it in Portuguese, but afterwards if you could start us. Mm-hmm. Colleagues, uh, we'll make a start. Please accept my uh, apologies. Mėly kolegos, pradėsime posėdį. Atsiprašau, kad pradedame šiek tiek vėliau nei buvo numatyta. Mm, žinau, kad prisijungs ir kiti kolegos. Atsiprašau, kad pradedame šiek tiek vėliau negu buvo numatyta. Darbo dokumentas tarptautinės Europos ir nacionalinio saugumo apimties ES perspektyva. E, šis dokumentas nebus svarstomas 11 val. rytoj. Bus svarstomas nebus svarstomas ir e, jeigu jūs neprieštaraujate, mes patvirtinsime rytojus darbo atverkę šiandieną nebus suomų, suomių, estų, maltiečių ir kroatų kalbos vertimo. Taigi mes pradėsime video konferenciją ir atsiprašau kolegų, kurie laukia. Ir Vanessa, ponia Vanessa Graziotin, kuri pirmininkauja piliečių sėkimo tyrimo komitetui e, pasisakys ir e, taip pat kalbės ir ponas Ricardo de Rezende Ferrako, e, kuris yra pranešėjas, kalbant apie piliečių sėkimo tyrimo komitetą. Kolegos, prieš pradedant, Pasakysiu, kad mes išklausysime abiejų atstovų ir iš federalin, federalinio Brazilijos senato ir iš kitos pusės, kaip žinote, Brazilijos elektroninio pašto žinutės buvo sekamos ir institucijose, ir įmonėse, ir dėl to 27 rugsėjo buvo nuspręsta kreiptis į parlamentą ir buvo pradėtas Libe komiteto tyrimas. Ir šiandieną mes išklausysime videokonferencijos pagalba prezidento Grac prezidentais Graciotin pasisakymą ir taip pat Ricardo de Rezende Ferracao pasisakymą ir džiaugiamės, kad galėsime susipažinti su jų nuomonėmis būtent video konferencijos dėka. Visų pirma, suteiksime žodį poniai Graciotin. Ne, jos nėra, tai tuomet suteiksime žodį dabar ponui Ferak Ferakko. Dėkoju. Aš esu Brazilijos senato piliečių sėkimo tyrimo komiteto pranešėjas ir mes galime dabar jau pradėti šią videokonferenciją. E, ir senatorė Vanessa Graciotin pirmininkauja mūsų sekcijai skyriui ir galės greitai prisijungti prie šios videokonferencijos. Visų pirma, norėtume padėkoti už tai, kad suteikėte mums šią galimybę. Norėčiau padėkoti jums, ponui e, Moraeš ir taip pat Europos parlamento nariams, kadangi jie suteikė galimybę apsikeisti nuomonėmis. Ir būtent e, štai yra bendros pastangos, bendros mūsų valstybių pastangos kartu su Europos parlamentu siekiant pagerinti situaciją ir labiau išanalizuoti galimybės. Taip, kad mūsų valstybės, mūsų piliečiai galėtų būti ramus, kad jų, e, jų ryšiai, jų bendravimas, komunikacija bus apsaugoti ir jų duomenys bus apsaugoti. Tai galioja taip ir asmenims, žmonėms ir įmonėms. Taigi strateginė informacija, įmonių strateginė informacija ir taip pat mūsų valstybių informacija turėtų būti apsaugota. Uh, Mes likome tikrai, mes buvome tikrai nustebinti, kai sužinojome mm, apie Snaudeno pateiktą informaciją rugsėjo mėnesį, mes įkūrėme tyrimo komitetą kuris turi analizuoti visus šiuos faktus, šią informaciją. Ir per kelis mėnesius mes organizavome įvairius klausimus su valdančiosios, valdančių institucijų atstovais bendravome ir mes taip pat bendravome su kitomis institucijomis tam, kad e, galėtume užtikrinti, kad bus imtasi iniciatyvų, tinkamų iniciatyvų, mums reikia nacionalinės politikos, kuria mes galėtume mm, užkirsti kelią šiam reiškiniui. Mm, kibernetinėje erdvėje yra pažeistos įvairios teisės. Mm, mūsų dar, darbai artėja link pabaigos, kuri numatyta birž, e, gruodžio pabaigoje. Maname, kad reikėtų pratesti vis dėlto terminus tam, kad būtų galima apsikeisti informaciją ir su Europos parlamentu būtent būtų dialogas ir kad galėtume lygiai grečiai imtis veiksmų. Taigi, Europos parlamentas taip pat analizuoja pažeidimų atvejus, kuriuos aptiko nacionalinė saugumo agentūra Amerikoje ir nacionalinės e, institucijos e, įvairios valstybės taip pat aptiko daug informacijos. Visa tai turi būti, ši informacija turi būti pateikta. Mes norime bendrauti, bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad būtų užkirstas kelias tokiai prieigai ir šiems pažeidimams, apie kuriuos buvo informuota. Uh, apie juos informavo prezidentė Dilma Rusef. Ji jau pasisakė piliečių vardu nacionalin. E, e, Jungtinių tautų, e, jungtinėse tautose mes analizuojame mūsų e, E, silpnasias vietas ir analizuojame, ką turime pagerinti e, mūsų teisės sistemoje. Ir e, taip pat vyriausybei norime pristatyti priemonės, kurių reikėtų imtis tam, kad būtų pagerintas apsaugos lygis ne tik asmenų privatumo lygis, bet taip pat, kad būtų apsaugoti ir įvairūs elementai susiję su Brazilijos strateginiais duomenimis. Šios videokonferencijos e, dėka norėtume informuoti jūs, Europos parlamento narius, mm, apie esamą situaciją. Mes norime bendradarbiauti su jumis. Uh, tam, kad jūsų pranešimai būtų tuo pačiu metu parengti, kaip kad ir mūsų dokumentai. Ir vasario pradžioje taip mes galėtume susitikti. To norėtų senatorė Graciotin. Ji pirmininkauja komitetui ir mes taip galėtume surenkti bendrą posėdį su Europos parlamentu, tam, kad galėtume pristatyti mūsų pranešimą ir taip jūs informuotume apie visą tai, ką šių tyrimų metu e, mes aptikome. Būtent ką mes aptikome šio tyrimų komiteto e, dėka. Taip kartu galėsime imtis veiksmų ir būtų tikrai įdomu šį pasiūlymą taip pat pateikti ir kitoms valstybėms, kurios dalyvauja Mercosur kartu su Brazilija, nes e, gruodį, sausį e, Mercosur ir Europos Sąjunga e, parengs pasiūlymus, sustarimų pasiūlymus tam, kad būtų uh, sudarytas susitarimas, e, dėl kurio diskutuojame jau kelis metus. Jeigu tai būtų įmanoma, galėtume būtent suorganizuoti Brazilijoje susitikimą arba susitikimą Europos parlamente tam, kad galėtume intensyv... suplanuoti insev... intensyvę darbo dieną ir taip mūsų išvados galėtų būti tinkamai panaudotos. Taigi, tiek norėjau pas. Toks mano pirmasis pasakymas ir manau, kad tikrai yra svarbu bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mūsų šalyje šiandieną taip pat e, yra ir tam tikrų pokyčių. Snowdenas San Paulo laikraštyje išspausdino atvirlaiškį, kuris yra skirtas Brazilijos gyventojams, kur, kuriame jis rašo, kad džiaugiasi, kad Brazilija suorganizavo būtent iš, e, į šias iniciatyvas, kad ėmėsi šių iniciatyvų. Uh, teigia, kad norėtų bendradarbiauti su Brazilijos parlamento senatoriais, kurie būtent vykdo šį tyrimą, bet jis uh, E, nuliūdęs, kad e, Rusija jam yra skyrusi politinį priegloptį, bet jis yra tik laikinas politinis priegloptis. Taigi jis kreipiasi į Brazilijos gyventojus, todėl kad prašo Brazilijos politinio prieglopščio, nori atvykti į mūsų šalį ir nori pateikti išsam, išsame informaciją, kurią jis yra iki šiol surinkęs. ir ši jo pagalba būtų tikrai naudinga. Todėl, kad jis taip pat ir e, laiške mini, kad svarbu, kad mūsų, mūsų vertybės nebūtų pamirštos, mūsų visuomenės vertybės, kurios istoriškai vienyje mūsų valstybės. Brazilijos prezidentė dar e, nepateikė oficialaus pareiškimo, bet aš pirmininkauju Senato užsienio reikalų komitetui ir mes stengiamės vyriausybę įtikinti tam, kad Snaudinui būtų suteiktas politinis priegloptis ir kad Snaudinas galėtų atvykti į mūsų valstybę. Taip mes norime jam suteikti galimybę ir taip norime susipažinti su informacija. Dabar suteiksiu žodį e, pirmininkiai, e, senatoriai Vanesai Graciotin, kuri pirmininkauja būtent mūsų komitetui. Ir norėčiau padėkoti ponui Moraiš ir visiems kolegoms, kurie, e, kurie nori bendradarbiauti kartu ir nori būtent e, tinkamai panaudoti mūsų senatorių išvadas. Taip, Europos parlamentas aktyviai sureaguotų ir jis e, reaguotų bendradarbiaudamas su Brazilijos parlamentu. Ir taip būtų pagerinta teisės sistema, būtų priimtos priemonės, kurių reikėtų tam, kad būtų pagerintas, e, pagerinta situacija ir kad būtų apsaugotas privatus asmeninis žmonių gyvenimas. Dabar suteiksiu žodį senatoriai Vanesai Graciotin, mūsų komiteto pirmininkiai. Ir ir, dar pasakysiu dar kartą, vasario pradžioje turėtume suorganizuoti e, posėdį, susitikimą, kuriuo metu galėtume pristatyti naujausią informaciją ir jūs galėtumėte pateikti informaciją iš jūsų pusės, iš Europos parlamento pusės ir visa ši informacija būtų tikrai labai naudinga tam, kad galėtume pagerinti teisės sistemą. Ir taip pat mums būtų labai svarbu, kad mm, Europos parlamento, Merkosūr ir Brazilijos parlamento pozicija būtų vieninga. Žodis poniai Graciotinu. Dėkoju. Noriu pasisveikinti su visais dalyvaujančiais šioje video konferencijoje. Tiek Briuselėje, tiek mūsų pusėje, kur dalyvauja nacionalinio parlamento nariai. Noriu padėkoti ponui Feraso, kuris paskyrė daug pastangų atliekant šį tyrimą. Jis yra užsienio reikalų komiteto pirmininkas, taigi užima svarbės pareigas Džiaugiuosi e, galėdama pasikeisti nuomonėmis su jumis, džiaugiuosi, kad lybė komitetas ir mūsų parlamento komitetas gali tai padaryti. E, mes paprašėme, kad mums atsiųstumėte savo pranešimo, kurį rengėte apibendrinimą, rezumė Ir skaitydami tuos dokumentus, kuriuos jūs mums atsintėte, konstatuojame, kad jūsų išsikelti tikslai labai panašus į tuos tikslus, kuriuos ir mes keliame. Žvelgiant į tai, ką jūs ketinate tirti, studijuoti, sutampa su tuo, ką mes darome čia, Brazilijoje. Iš esmės, e, taip pat mums svarbu jūsų darbas e, siekiant e, užtikrinti verslo apsaugą. Čia jūs esate pažengę toliau ir tas darbas mums atrodo labai svarbus. Atidžiai stebime ir mums rūpi tai, ką yra nuveikęs parlamentas, jūsų parlamentas. Be jokios abejonės mes visi sunerime dėl to, kad e, esame šnipinėjami e, piliečiai, verslas, net didelis verslas ir netgi valstybė yra šnipinėjami, nes ir mūsų prezidentė, ponė Rusef, tapo jos mobilaus telefono pasiklausimo auka. Tad e, Akivaizdu, kad turime sugebėti ginti savo nacionalinę teritoriją, mūsų piliečių ryšius, turime ginti savo valstybę, savo piliečius, savo telekomunikacijas. Ir mums būtina parengti visą virtinę pasiūlymų. Manau, kad mūsų Ši videokonferencija yra labai savalaikė. Aš girdėjau, kad jau buvo paminėta, kad e, buvo paskaptas atviras Edvardas Snaudino laiškas Brazilijos žmonėms ir regis, kad jisai norėtų, kad Brazilija suteiktų jam prieglobstį. Nežinau, ką Rikardo, e, jums jau minėjo, bet e, užsienio reikalų komitetas jau formaliai pateikė savo pasiūlymą šiuo klausimu, siūlydamas, kad mes galėtume suteikti prieglobstį Edvardui Snowdenui. Tas prieglopščio prašymas neturėtų būti suprantamas kaip e, reikalas susijęs su mūsų konkrečiu tyrimu. E, eina kalba apie atskiro asmens prašymą suteikti prieglobstį remiantis atitinkamais pagrindais. Ir jokių būdų nereiktų į tai žiūrėti kaip į tam tikrą sandorį. E, jūs padėsite mums, mes padėsime jums. Tačiau akivaizdu, kad e, turime suvokti, kad visame pasaulyje yra tam tikro uh, nesaugumo jausmas ir galvojame, kad mūsų tyrimų rezultatai bus labai svarbus. Tikimės e, detaliau pasikeisti nuomonėmis su jumis vasario mėnesį, o kitų metų balandžio mėnesį Brazilijoje ketiname surenkti pasaulinę konferenciją interneto klausimais. E, nesnei šalyje lankėsi Prancūzijos prezidentas Olanda ir mes bandome koordinuoti veiksmus susijusius su būsimąją konferenciją, ketiname aptarti visą virtinę klausimę susijusiu su interneto valdysena. Mums reikia sukurti naują, demokratišką interneto valdymo modelį, kur būtų neužmirštamas asmenų teisės ir visų pirma teisė į privatumą. Taigi dėkuoju Jums už e, šią galimybę, ačiū už mūsų susirašinėjimą, informaciją, kurią iš Jūsų gavome. Bijau, kad šiandien asmeniškai nepavyks mums susitikti, bet tikiuosi, kad padarysime tai ateityje. Gruodžio mėnesį senate e, esame labai užsijėmę, teks balsuoti dėl biudžeto ir kitų dalykų, tad sustikti su jumis negalėsime, bet tikimės su jumis susitikti vasarį. Norėčiau taip pat paprašyti pono Moraes paklau, užduoti vieną jam klausimą. 2008 metais e, parlamente buvo e, tyrimas vykdomas Echelon tyrimas. Jau 2001 metais buvo vykdomas šis tyrimas ir norėčiau paprašyti, koks skirtumas, kokie skirtumai, kokius e, naujus aspektus pastebėjote, e, kalbant apie šią naują situaciją. Dėkoju. Dėkoju jums abiems, dėkoju poniai Graciotin ir ponui Rezende Ferako. Atsiprašau, nežinau ar teisingai tariu jūsų pavardas. Norėčiau paklausti, ar girdite gerai? Taip girdime labai gerai. E, suprantu šiek tiek e, portugališkai, bet dėja negaliu kalbėti portugališkai. Jūs minėjote echelon ir e, mes turime išklausyti visų kolegų ir norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą ir iniciatyvą jūsų tyrimo komitetas ir mūsų komitetas turi tikrai daug bendrumų. Ir tikrai reikėtų pasakyti, kad E, vasario mėnesį posėdis tikrai galėtų būti surenktas. E, yra, žinoma, šiek tiek skirtumų tarp mūsų tyrimų, bet yra ir daug panašumų. Taigi manau, kad vasarį tikrai galėtume surenkti tokį susitikimą ir galėtume palyginti mūsų duomenis. Aš pirmininkauju šiam posėdžiui, bet aš taip pat esu ir pranešėjas. Norėčiau apie Šelon taip pat pasakyti porą dalykų ir apie 2001 metų situaciją. Vienas iš pagrindinių aspektų buvo tai, kad Ešelon Michelon rekomendacijos, viena iš rekomendacijų nebuvo gyvendita. Tai buvo geras pranešimas ir manau, kad vasarį, kai bus parengtas mūsų pranešimas, aš tikiuosi, kad mūsų pranešimų rekomendacijos bus įgyvendintos. Taip pat aš turėčiau klausimų jums, ar galėčiau juos užduoti. Uh, galėtume galbūt uždavinėti klausimus, po tris klausimus e, kiekvieną kartą ir po to išklausyti atsakymus. Pradėsiu nuo savo klausimų. Kadangi yra daug panašumų tarp mūsų tyrimų, norėčiau paklausti, mes Jau surinkime daug tyrimo komitetų posėdžių ir e, padarėme išvadą, kad situacija, kai ES piliečiams bus kažkokia teisinė para, pagalba teikiama. Ką jūs manote apie tai, link, kur link einama jūsų tyrime, ką Brazilijos piliečiai galvoja apie jų teisinės gynybos priemonės ir apie ne ES piliečius kalbant, kaip jiems yra kompensuojama padengiama žala. Kita problema, kuri mane domintų, yra jungtinių tautų pagrindų rezoliucija, e, kuri rengiama Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva. Ji yra įdomi politikos prasme, mums labai įdomu, kur viskas veda, ką tai reikš jums Brazilijoje ir kaip juos tuos dalykus spręsite savo tyrime. Na, o dabar a, norėčiau a, paklausti, pasisakyti, paprašyti pasisakyti Anos Gomeš, a, Tačiau nebijokite, kad mūsų komitete vien tik tai nariai iš Portugalijos dirba, suteiksiu žodį Anai, ji taip pat dirba mūsų užsienio reikalų komitete. Labadiena visiems ir sveiki kolegams Brazilijoje. Norėjau pasinaudoti progą ir štai kokį klausimą jums užduoti. Savo senato tyrime ką jūs analizuojate, kai kalbate apie teisminės gynybos priemonės ir administracinės gynybos priemonės. Ką turite galvoj? Čia priėjome išvadas, kad JAV teisėje nėra alternatyvos ir galimybės ne JAV piliečiams ieškoti teisinės ir administracinės gynybos, jeigu jie jaučia, kad buvo piknaudžiaujama jų duomenimis. Sakysim, jų duomenys buvo perimti ir sakoma, kad jie panaudoti kovai su terorizmu. Jie neturi jokios teisinės gynybos priemonių. Kalbėdami su kolegomis e, JAV kongrese, mes jiems aiškiai pasakėme, kad esminga yra išspręsti šį klausimą, jeigu mes norime užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą. Mums reikia tokios duomenų apsaugos sistemos, kurie atitiktų mūsų europiečių standartus, kai kalbama apie asmenų privatumo ir pagrindinių teisių apsaugą. Uh, bet atrodo labai sunku priversti mūsų kolegas iš Amerikos suvokti, apie ką mes kalbame. Šiandieną e, yra atvykusi delegacija iš kongreso, Mike Rogers jai vadovauja ir atrodo, kad jie net nesupranta, apie ką mes kalbame. Todėl man Įdomu būtų išgirsti, ką jūs darote šioje srityje, ar ir jums kyla tokių pat sunkumų santykiuose su amerikiečiais. Kas vyksta jūsų pokalbiuose su amerikiečiais, e, pokalbiuose apie kovą su terorizmu, asmens duomenų perdavimu tais tikslais, apie ką jūs kalbate su amerikiečiais, kai kalbate apie PNR, keliaivių duomenų perdavimą, Esu tikra, kad ir jūsų oro linijos tokius duomenys perduoda, taip kaip ir mūsų. Tad štai, ką norėčiau išgirsti, mums reikia sujungti savo jėgas, nes čia turime nemažai sunkumų. Tvarka, o dabar steiksiu žodį Brigit Sipel, kuri yra ir mūsų lybė komiteto, ir Teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narė. Dėkoju, pirmininkė, visų pirma džiaugiuosi šią videokonferenciją. konferenciją nes e, mums dirbantiems Europos parlamente yra labai svarbu pamatyti, kad e, dėl Snaudeno atskleistos informacijos diskusijos dir, vyksta ne tik ES, ne tik JAV, bet ir kitose pasaulio kraštuose. Tai sveikintina. E, kiek aš suprantu, padėtis Brazilijoje yra panašiai kaip čia. Pas mus jūs nesate dar užbaigę savo tyrimų komiteto darbo bet man įdomu būtų išgirsti, ties kuriomis rytimis jūs susitelksite rengdami išvadas. Ar galvojate apie kažkokias naujas taisyklės, ar naujus įstatymus duomenų apsaugos rytyje, ar mastote apie techninius sprendimus, kad internetas taptų saugesnis, kai kalbama apie privatumą ir duomenų apsaugą. Na ir paskutinė mintis, ar galvojate apie kažkokias naujas taisyklės reglamentuojančias slaptųjų tarnybų veiklą ar vyriausybių galės. Na ir pagaliau, jeigu užbaigsime e, abu mūsų pranešimus, aš nelabai esu tikra, ar apžvelgia savo konkrečias situacijas mes prieisime prie bendrų sprendimų ir pasiūlymų dėl bendrų priemonių. Tačiau ir labai svarbu, kad e, skirtingose pasaulio vietose mes galvojame apie tas priemonės ir reikalaujame pokyčių. Tad tuo pat metu tai būtų ir labai aiškus signalas. Ir tai būtų labai pravartu. Na ir paskutinis klausimas jums. Jūs paminėjote pono Snaudeno paskelbtą laišką ar jau yra kažkokia reakcija Brazilijos visuomenėje į šį laišką, gal kol kas yra dar per anksti to tikėtis. E, jūs labai aiškiai pasakėte, kad tiesioginių sąsajų tarp jūsų tyrimo ir e, prieglopščio klausimo nėra, Tačiau, be jokios abejonės, net ir čia Europoje dėl to vyksta diskusija. Aš neklausiu jūsų, ar suteiksite prieglobstį ponui Snaudenui, ko gero tikrai dar per anksti tai daryti, bet e, ar nemanytumėte, kad e, e, vien tik tai dėl pono Snaudeno informacijos atskleidimo tokios diskusijos gali vykti. Ir, ir Brazilijoje mes galbūt galėtume galvoti apie tam tikrą prieglapstį ponui Snaudenui. Pirmininkas, aš dabar norėčiau paprašyti kolegų iš Brazilijos atsakyti į tris užduotus klausimus klausimus ir galbūt atsakydami truputį praskleistumėte savo pranešimo turinį. Tai būtų mums pravartu užbaiginėjant mūsų pačių pranešimą. Dėkui. Bon. Vous... Pabandysiu atsakyti. Rikardo jau nemažai kalbėjo šitama, bet jeigu aš visko nepasakysiu, jisai pridurs. Norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Pone, kuri uždavė šitą klausimą, norėtumėm jums padėkoti už pagalbą suteiktą. Na, dėl ponos Naudino prašymo visiškai neseniai laiškas buvo pasiusta tik vakar. Ir laikrašiai pradėjo platinti jį jau vakar ir šiandien, ypač šiandien. Taigi tai visiškai nesenas dalykas. Neturime daug ką pasakyti jau apie Brazilijos žmonių reakciją, Brazilijos visuomenės reakciją. Taip jau buvo pareikštą nuomonę, kai kurie parlamentarai pasakė, kad, tai būt, kad jie būtų prieš prieglupščio suteikimą ponus Naudenui, nes tai galėtų sukilti, sukelti nestabilumą jau ir taip nelengvai situacijoje. Kiti parlamentarai laikosi priešingos nuomonės ir sako, kad labai norėtų, kad Brazilija suteiktų prieglupsti ponus Naudenui. Ir mūsų supratimu jis nevykdė jokio nusikaltimą. Brazilijai jau senai turi tradiciją, na, įvairio, buvo įvairių situacijų, kada buvo suteikstas prieglopstis. Nepaisant to, kad santykiai su kita šalimi gali būti gana sudėtingi, sunkus, bet pamatysime, kaip viskas vyks. jeigu jis iš tikrųjų pateiks oficialų prašymą. Na žinoma, tai priklauso nuo vykdomosios valdžios. Parlamentas neturi čia didelių galių. Mes galime pasakyti, kad mes palaikytume šitą prašymą. Parlamentas gali išreikšti savo nuomonę, bet tik vykdomoji valdžia gali priimti galutinį sprendimą. Žinoma, mes pasistengsime padaryti viską, kad tas prieglobstis būtų suteiktas, nes mes galvojame, kad tai, ką jis jau padarė, žmonėms tai labai svarbu. Visi mes žinojome, kad nu, naujosios technologijos jau palengvins tiesiog tolesnį šnipinėjimą. Tačiau tai, kad buvo atskleista jau kas padaryta, ypač kad tai padarė mūsų sąjungininkai, mūsų draugai, tai iš tikrųjų šokiruojanti situacija. Na, dėl tų sričių, kuriuose mes ketiname dirbti, yra nemažai jų, bet manau, kad pagrindinis būtų dvi. Tai, tai tarptautiniai aspektai, tai priklauso nuo tarptautinės bendruomenės, o tai, ką mes galime čia vietoje padaryti Brazilijai. Tarptautinėje platmėje, net prieš o, tai ką Snaudenas atskleidė, mūsų vyriausybė jau turėjo savo nuomonę ir mane, kad e, reikia keisti tą padėtį, kurią mes matome dabar internete, nes kyla pavojus, ypač e, kalbame apie internetą. Reikia, e, amerikiečiai čia stipresni šitoje srityje ir todėl mūsų vyriausybė kartu su Vokietija pateikė e, sprendimą, kuris pateiktas Junktinių tautų žmogaus teisų komitete. Ir mūsų prezidentė Dima Rusev taip pat dalyvauja organizuojant tą tarptautinę konferenciją balandžio mėnesį. Na, politinis poveikis e, turėtų būti labai svarbus. Ir kaip parlamento nariai mes e, turėtume dalyvauti, visi turėtume dalyvauti ir teikime, kad Europos parlamentas ir kiti parlamentai e, pasiūsė tą konferenciją savo atstovų. Tai yra tai konferencija, kaip sakėme, dėl interneto valdysenos. Na, Brazilijoje kai kurios priemonės jau yra pateiktus arba dabar bandome pateikti. Brazilijos kongresas, tai yra ir senatas, ir rūmai. Na, priėmė tam tikrą rezoliuciją, kuria priėmė, nu, buvo įsteigtas tam tikras komitetas, kontrolės komitetas. Tai irgi labai svarbu. Ne, veikla vat, jau vyksta gana senai, buvo staptilėjusi kurį laiką, bet dabar padėtis vėl gerėja. Ir laikui bėgant mes galvojame, mes pateiksime daug įvairių įstatyminių aktų, kurie lies na, svarbius aspektus, bet svarbiausia, jų tikslas bus apsaugoti Brazilijos piliečius. Daug, daugelis interneto kompanijų yra Amerikos įmonės, Amerikos kompanijos ir teisinė nu, prasme jis priklauso Amerikai, o Brazilijos piliečiai. Na, tai šities, šitas problemas turėtų būti sprendžiamas jau Brazilijos teismuose. Na, mes norime pakeisti šitą padėtį. Vien mūsų tikslas dabar yra, kad mes tiesiog pagerintume padėtį mūsų piliečiams kad ne tik e, teismas e, čia tiesiog būtų perkeltas į Braziliją, e, bet kad Brazilijos teismai galėtų spręsti šitas reikalus. Mes turime įstatymą dėl duomenų apsaugos. Taip, čia Brazilijoje jau patvirtintas, jau greit pasieks senatą. Ir greitai bus tiesiog nauji teisės aktai priimti susijęs su internetu. Man atrodo, kad tai bus labai svarbus dokumentai. Vyksta diskusijos Dėl to tai prezidentas ir parlamentas e, galvoja, kad labai svarbu, kad teisiniai reikalavimai internetiniam e, įmonėm turėtų tam tikrą duomenų centrą Brazilijos teritorijoje. Tai gana kontroversiškas e, klausimas. Manau, kad labai svarbu tam, kad galima būtų iš tikrųjų duomenis apsaugoti, Brazilijos piliečių duomenis apsaugoti, bet tai visą turėtų vykti Brazilijos žemėje dėl slaptųjų tarnybų. Na, mes vėlgi rengiamės pateikti teisės aktus, kurie pakeis padėti galvojame dabar apie tai, kad turėtų būti daugiau investuojama šią sritį na. Questão, além de que é, é necessário. Reikėtų daugiau investuoti į kontržvalgybą. Taigi didesnės investicijos į šią sritį ir didesnės investicijos į inovacinės technologijas, į taip pat mokslinius tyrimus. Technologijos ministerija aktyviai dalyvauja šitose procesuose Brazilijoje. Technologija toliau, visus reikia daugiau investuoti į, į šį sektorių. Ir kaip buvo pasakyta, jau Brazilijos prezidentas susitiks su Prancūzijos prezidentu Olandu. Na, galvojama, kad reikalinga partnerystė tarp tų dviejų šalių, reikėtų na, kurti ir vystyti technologijas kartu. Mm, Mums taip pat rūpi, kad būtų padaryta pažanga mūsų teisės aktuose ir, štai, ir kad lab, geriau būtų apsaugotos mūsų žmonių teisės taip pat, e, galvojame apie mūsų partnerius Merkusūrį. Bandysime e, kartu siekti pažangos su partneriais Merkusūrė, bet jiem reikia taip pat turėti savo šalies teisės aktus, kurie leistų tai dirbti. Ir manau, kad jau atsakiau klausimus, kuriuos jūs pateikėte. Mes taip pat diskutuojame dėl tam tikros agentūros, žvalgybinės agentūros įkūrimą. Tai agentūra, kuri apgintų žmonės nuo visokio šnipinėjimo, nuo kibernetinių nusikaltimų. Mes jaučiamės labai pažeidžiami šiandien. Taip pat ketiname pasiūlyti, kad būtų laikinas komitetas sukurtas, kuris parengtų pasiūlymus reformoms dėl žvalgybos srities. Ir taip pat reikėtų pagreitinti uh, užsienio žvalgybos uh, sektoriaus darbą šiame sektoriuje. Taip, kai kas iš tų dalykų pasirodės mūsų ataskaitoje. Pateiksime pasiūlymus federaliniai vyriausybei. Manome, kad e, vyriausybė pati turi imtis tam tikrų žingsnių kartais e, bendruoji visuomenė tiesiog nesu, ne, nemato, kad padaryta dėl kitų visų rūpeščių, kurie galbūt laikomi prioritetiniais, bet e, padėtis vis daugiau kelia rūpeščių. Ir reikia mokėti apsiginti, reikia kurti partnerystę su draugiškomis šalimis. E, pavyzdžiui, povandeninis por território americano para depois chegar em outros continentes. Senador Ferraz? Não, não, nada para complementar. Não, nada complementar. Não? Vandeniniai kabeliai, kurie eina tiesiog į kitas valstybės. Manau, kad Rikardo galbūt dar norėtų kai ką pasakyti. Na, Rikardo, pirmiausia, dėl pagrindinių skirtumų liečiančių Echelon tyrimą. Prisimenu, 2001 metais na, buvo daug panašumų Bet nepatikė e, jungtinės valstijos mums domenų, kurių mums reikėjo. Bet dabar, kada kalbame apie skirtumus, tai labai svarbu. Mes galvojame apie tą globalų tyrimą. Šalonas buvo vienas iš informacijos šaltinių. Tada apskritai 2001 metai tai buvo visiškai kitas amžius tada netiek dėmesio skiriame internetui ir negalvojame, kad technologijas pasieks visas mūsų gyvenimo sritis. Bet džiaugiuosi, kad jūs matote, e, kaip svarbu dabar atlikti tokį tyrimą. Karlas pranešėjas, jis <laughs> irgi Portugalijos narys, nežinau, ką jūs galvojate apie tai, kad tik daug Portugalų čia. Na, Carmen, Merilupas ir po to, sakome, ponas Alafrankas. Gracias también a la... Dėkoju, dėkoju taip pat ir Brazilijos tyrimo komiteto pirmininkiai bei jos kolegai. Aš esu iš Ispanijos. Norėjau Jums užduoti klausimą apie rezoliucijos projektą Junktinėse tautose. Kokia yra šios rezoliucijos apimtis? koks yra e, rezoliucijos tikslas, ko tikitės šią rezoliuciją ir ko tikitės iš jungtinės tautų, iš jungtinių tautų, kalbant apie šnipinėjimą. Turėčiau pasiūlymą, galėtume galbūt įtraukti ir reikalavimą sunaikinti visus duomenis, kurie buvo surinkti iki šiol. Uh, Ar jūsų manimų galėtume įtraukti tokį reikalavimą, ar galima būtų e, sunaikinti šios duomenis? Žinau, kad technologiškai turbūt būtų tai beveik neįmanoma įgyvendinti, bet ką manote e, apie tai jūs ir kaip galėtų bendradarbiauti policijos paėgos, jeigu nebūt, nėra m, mm, pakankamai duomenų? Sela Frank, prašau. E, Dėkuoju. Pirmininkė, norėčiau taip pat pasveikinti senatorę Vanesą Graziotin, kuri yra mano draugė jau labai mm, seniai. Ja sustikau dirbdamas e, parlamente ir taip pat tyrimo komitete. Atsiprašau, kad prisijungiau prie jūsų e, šiek tiek vėliau. Atvyko JAV atstovai ir jiems pasakėme, kad Europos parlamentas e, turi e, ratifikuoti tam tikrus teisės aktus ir sustarimas dėl lais laisvosios priekybos iš tikrųjų negali būti kol kas ratifikuotas, nors tai yra labai svarbus dokumentas JAV ir ES. Senatorė minėjo, kad Brazilijoje labai svarbus laisvos priekybos susitarimai ir tikė, žiūrėsime, ar Eurosur nariai pritars e, Brazilijos pasiūlymui dėl dėrybų su ES, nes 2004 metais jau dėrybos užstrigo bendradarbiavimas, politinis bendradarbiavimas su e, Brazilija ir JAV, ar jis buvo paveiktas būtent e, po šių įvykių? Žinau, kad prezidentė nenuvyko oficialaus vizito ir jūsų komitetas, e, kokia kryptimi jis eina? JAV, papraš, JAV pateikė, JAV atsiprašė ir norėjau paklausti, kokio, kokį poveikį tai padarė ir kokie politiniai sunkumai būtent e, kilo ir dėl kurių net nenuvyko prezidentė oficialaus vizito. Taigi, politinėme ligmenyje kokios to pasiekmės? Brazilija yra svarbi JAV partneriai ir noriu paklausti, ar šis incidentas turėjo neigiamo poveikio, ne tik kalbant apie politinius santykius, bet taip pat kalbant ir apie komercinę veiklą tarp JAV ir Brazilijos. Dėkoju. Dėkoju ponui Selė Franką, ponas Brons, Libė komiteto narys. Uh, Kingdom, the... Dėkuoju, pirmininkė, Junktinėje karalystėje dviejų slaptųjų tarnybų vadovai bandė e, teikti, kad e, Edvardo Snaudono faktų atskleidimas e, tik padėjo teroristams ir sukėlė operatyvinių grėsmių. E, kai kuri informacija, kurią išgirdo šio komiteto nariai iš tam tikrų e, slaptųjų tarnybų atstovų patikino, kad e, tokie atskleidimai nieko nepakenkė nacionaliniam saugumui ir nieko nepakenkė mūsų saugumui. Ar turite tokių pat būkštavimų dėl Edvardo Snowdeno atskleistos informacijos? Ar galima sakyti, kad bandoma demonizuoti uh, poną Snaudeną, e, sukelti nepasitikėjimą jo veikla ir galbūt atgrasyti kitus nuo panašių žingsnių. Ar e, nereikėtų parlamentui oficialiai sureaguoti į tokius kaltinimus ir paskelbti tokią savo nuomonę viešai? Dėkoju už klausimus. Dabar suteiksiu žodį senatoriams, kad galėtų atsakyti į šios ir klausimus. Taip buvo pateikti klausimai ir iš tikrųjų reikėtų dabar konstatuoti kai ką, ko, kokių išvadų mes siekiame šiame komitete. Na, išvadų dar ne turime, dar neturime, bet e, galime konstatuoti, kad e, nacionalinė saugumo agentūra JAV pažeidė e, tam, tikrus, te, tam tikras teisės, vykdė tam tikrus pažeidimus ir netgi JAV federalinis teismas nuteisė, būtent pasmerkė NSA veiklą dėl tam tikrų, susijusios su tam tikrais pažeidimais. JAV piliečiai ir JAV institucijos būtent jau pirmosios sureagavo į šios įvykius. JAV yra demokratijos lopšys ir demokratijų, ir ten norima apsaugoti būtent demokratiją ir privatumas, mes duomenų e, privatumą. Ši reakcija, taigi kilo ne tik Europoje ir Latino Amerikoje, bet taip pat ir JAV. Taip pat dar galėčiau konstatuoti dar vieną dalyką. Terorizmas buvo pastelgtas kaip pretekstas siekiant e, kito e, gauti kito, kitos informacijos, kito lygio informacijos, kuri yra susijusi su įmonėmis, su verslu, tarkim, kalbant apie Petrobas E, šios įmonės strateginė informacija buvo pažeista, prie jos buvo prieista. Taip pat e, ir aukciono duomenys buvo gauti. Dosie iš tikrųjų yra daug informacijos. Terorizmas, tą kartą pasikartosiu, buvo tiesiog pretekstas siekiant gauti papildomos informacijos, ekonominio pobūdžio informacijos. Ši informacija yra netgi strategiška e, mūsų valstybių, n, e, st, būtent strateginė mūsų valstybių informacija. Ir m, kyla sunkumai ir jums kyla, ir mums jie kyla, todėl kad šiek tiek arogantiškai mums atsako JAV politikai. jie prisijima tam tikrą pasaulio valdymo galę, todėl kad jie turi ekonominę, jie turi karinę galę, kurią sukaupė, kurią užtikrino metams bėgant ir jie nori rūpintis visais. Ir būtent mums taip pat kyla tie patys sunkumai kaip ir jums. Ketvirtoji jungtinių tautų rezoliucija mūsų manimu, ir, mūsų manimu yra simbolinė. E, jai e, vadovavo e, Angela Merkel ir Rusef, Mes norėjome šią rezoliuciją užtikrinti, kad būtų e, priverstos e, valstybės e, imtis tam tikrų veiksmų. E, mes kalbame, pavyzdžiui, apie šnipinėjimą. Na ir kalbant apie šnipinėjimą, reikia apsaugos e, valstybėse. Mes taip pat kalbame ir apie tai, kad nėra pakankamai pasitelkiama kriterijų. E, ir neužtenka netgi techninės įrangos, programinės įrangos, radarų. Pažeidžiami, pažeidžiami tam tikri privatus mūsų gyvenimo aspektai. Mūsų E, teisinės e, struktūros institucijos dabar būtent analizuoja, kaip reikėtų užtikrinti tą privatumą. Mūsų senatorė Gracotin minėjo, kad reikėtų labiau apsaugoti internetą. Interneto apsauga galėtų būti griežtesnė. Bet uh, Visgi tai yra nauji aspektai, reikėtų tam tikrų ribų, tam tikrų interneto naudojimo ribų. Mums tikriausiai reikėtų tam tikrų reformų, E, būtent šiame globaliame e, pasaulyje reikėtų keisti būtent modelį, kurio vadovavomės bendraudami. Galbūt reikėtų pasitelkti senasias vertybės, jas vėl sugražinti. Taigi, Dabar mes pirmą kartą susidūrime su tokiamis problemomis ir matome, kad Europos parlamentas 2001 metais jau labai veiksmingai vertino echelon sistemą. Mums pirmą kartą iškilo šios problemos ir susidūrėme su, šiais, su šia tema, o jūs jau nuo 2001 metų renkate informaciją. Taip pat praėjusį penktadienį buvo renginių, daug renginių, mūsų šalyje lankėsi prancūzijos prezidentas François Hollande ir jis pabrėžė, kad jis mus palaiko, į mus žiūri solidariai. Ir mūsų komitete šiuo metu yra analizuojami pažeidimai, nes buvo įsilaužta, gauta slapta informacija. Ir tai padarė šalis, su kuria mes istoriškai plėtojame gerus santykius. Mūsų prezidentė Dilma Rusef buvo pakviesta valstybinio vizito, ją buvo pakvietęs prezidentas Barackas Obama ir šį E, susitikimą teko atšaukti, bet mūsų santykiai išliko normalūs ir e, šias problemas turime įveikti, turime jas įveikti pasitelkę nuoširdų dialogą. Žinoma, buvo JAV ambasadorės tam tikrų e, pareiškimų pateikta šį e, savaitgalį ir mes suprantame, kad e, prezidentas Barakas Obama E, ir JAV institucijos numatė, kad turėtų būti peržiūrėtos tam tikros taisyklės ir mes manome, kad visame pasaulyje turėtų būti tam tikros taisyklės, kuriomis vadovaujantis mes toliau galėtume plėtoti bendradarbiavimą su JAV, nes su šia šalimi mes istoriškai plėtojame labai gerus santykius. Mes analizuojame problemas susijusias su žvalgyba Ir manome, kad turime užtikrinti komunikacijų ryšių saugumą. Buvo pateikti tam tikri pasiūlymai. Brazilija yra valstybė, kurioje kyla daug iššūkių. Brazilijai reikia dar daug investicijų tam, kad ji galėtų pasirenkti kibernetiniam karui. Ir šis kibernetinis karas jau vyksta. Jis, e, jis sukėlė globalizaciją. Tokia realybė ir mes turime prie jos prisitaikyti, turime pateikti rekomendacijų Brazilijos vyriausybei, e, e, rekomendacijų, kurios yra susijęs su žvalgyba, tam, kad mūsų valstybė galėtų pati apsaugoti savo informaciją, Ir mes visą tai labai išsamei analizuojame. Vokietijoje yra labai modernios sistemos ir Ir net ir į Vokietijos erdvę buvo įsilaužta, net ir mobilus telefonai, tarkim, prezidentės Angelos Merkel e, mobiliai telefonai nebuvo tokie saugus ir juos buvo įsilaužta. Na, o žinome, kad Vokietijoje yra tikrai daug pažengta mokslo ir technologijų srityje ir nebuvo mano apsaugoti ir nuo to, nuo tokio, to tokių įsilaužimų. Taigi mes turime bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad galėtume uh, E, kartu kurti naują atmosferą ir mm, tam, kad mūsų santykių tradicijų būtų laikomas ir toliau. Thank you very much. Labai dėkuoju. Senatoriui Ferasao. Uh, Labai aišku, kad jūs puikiai išmanote aptarnėjimą temą. Labai dėkuoju Jums už skirtą laiką. Ar norėtų kas nors dar iš mūsų paklausti? Ana Gomeš. Aš norėčiau štai ko paklausti mūsų draugų iš Brazilijos. Dvišaliuose susitarimuose tarp Brazilijos ir jungtinių valstijų pavyzdžiui, dėl keleivių duomenų PNR. Jūsų susitarime dėl PNR ar kitam susitarime, pavyzdžiui, dėl kovos prieš terorizmą. Ar jūs galvojate apie galimą poveikį jūsų tyrimo šiems susitarimams? Mes Europos parlamente praktiškai pareikalavome, kad kai kurie panašių sustarimų būtų suspenduoti, sustabdyti, kol bus labai aiški duomenų apsaugos sąranga, kurie atitiktų mūsų standartus ir mūsų piliečių pagrindinės teisės. Tad mes tokius e, sustarimus esame suspendavę. Ar jūs galvojate apie panašius veiksmus, kalbant apie jūsų dvišalius sustarimus su JAV? acordos mas não. Dėkoju už klausimą. Iš tiesų turiu pasakyti, kad dabar analizuojame tokius susitarimus. Nesame dar e, prie išvados, kad e, galėtume kreiptis dėl jų suspendavimo. Reikia dar toliau ir giliau panalizuoti situaciją, kol tokius pasiūlymus galėtume teikti. Dėl mūsų santykių su jungtinėmis valstijomis. E, ekonominės ir prekybos santykius. Jokio poveikio jiems dar nekonstatuojame. Ir e, prezidentė labai aiškiai tai pasakė parlamentui. Savaime suprantama, kad ir vykdomoji valdžia ir parlamentas ėmėsi veiksmų, sukurdami mūsų tyrimo komitete, tačiau tai nepaveikė mūsų santykių. Mes tiesiog imame žingsnių, kurie mūsų atveju yra būtini. Nepateikėme jums visos informacijos apie tuos žingsnius, kuriuos padarėme, bet Brazilijos vyriausybė vietoje ėmėsi pakankamai daugelio veiksmų. E, Mes ketiname informuoti apie mūsų tyrimo rezultatus. Ateinanti balandžio mėnesio konferencija bus labai svarbi. Na ir kadangi JAV turi labai daug ekonominių, e, na ir karinių jėgų, kaip kad sakė ponas pasiraso, tai nereiškia, kad jos įgyja teisę kištis į tarptautinius ryšius, komunikacijas. E, Savame suprantama, kad e, interneto poveikis žmonėms š šiuo metu yra visai kitoks, negu kad, sakysime, 2001 metais. Technologijos daro didelę įtaką žmonių gyvenime ir valstybėms. Tad, kai kuriame savo teisinį pagrindą, teisinę sąrangą, sudarome tarptautinius sustarimus, mes norime, kad būtų gerbiami tam tikri principai, kad Brazilijos piliečiai turėtų tas pačias teisės kaip amerikiečiai. Manytume, kad turėtume turėti tokias pat teisės kaip ir jūs, sudarydami panašius susitarimus. Na ir e, mūsų renginio pabaigoje norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu suvienyti mūsų pastangas, kad tai, ką jūs sakote Europos parlamente ir mes sakome Brazilijos parlamente, darytų įtaką, turėtų svorį tarptautiniai erdvėjai. Tad turime labai aiškiai konstatuoti, kaip svarbu mums dirbti ranka rankon, drauge ir žengti tuo pat keliu. Mums labai svarbu, kad šis dialogas vyktų. E, vyksta konsultacijų procesas dėl Edvardo Snowdono prašymo suteikti politinį prieglapstį. Manytume, kad e, turėtų būti įmanoma taip padaryti, tai būtų Brazilijos vienašališkas sprendimas, e, nesusijęs su prekybos ar ekonominiais santykiais. Tai paprasčiausias prašymas suteikti politinį prieglopstį. Brazilijos politinė tradicija sako, kad yra įprasta teigiamai reaguoti į tokius prieglopščio prašymus. Jūs Europoje esate arčiau Rusijos ir man tiesiog įdomu, išgirsti, ką Europos parlamentas e, galvoja apie tai. Ar e, tai nepalengvintų mūsų apsisprendimo dėl prieglapšio suteikimo. Pirmininkas, dėkoju už jūsų pasisakymus. E, matyt, turime baigti tuo, nuo ko pradėjome. Iš tikrųjų, ne, ne, ypatinga simetrija stebima tarp mūsų tyrimų. Tai, kas vyksta Brazilijoje, yra labai mums naudinga. Jūs priminėte mums Echelon tyrimą, e, jūs esate išstudijavę tai, ką darome mes, mes e, sekame tai, ką darote jūs. E, balandžio mėnesį iš tikrųjų apsikeisime informaciją plačiau. Mums labai svarbu keistis informaciją apie tai, kaip yra elgiamasi su ne JAV piliečiais. Taigi dar kartą dėkoju Jums už e, Jūsų laiką, už tai, kad čia popietę, Brazilijoje yra popietė, su mumis bendravote. Dėkui. Pane uh, Gomeš, e, būtų buvę svarbu atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė kolegos. Pirmininkas, prašom, ponė Gomeš. Na, kiek aš žinau, e, Edvard, Edvardas Naudinas neprašė politinio prieglapščio Europos valstybėse. Buvo tam tikrų pokalbėjo apie tai Vokietijoje, tarsi buvo siūloma suteikti tą prieglapstį Na, o mūsų draugai iš Amerikos kongreso šiandieną, kai kalbėjome apie tai, ar e, negalima būtų paprašyti, kad Snowdenas videokonferencijos metu galėtų duoti parodymus Europos parlamentui, tai e, kolegos iš Amerikos pasakė, kad e, JAV į tai žiūrėtų labai neigiamai, nes Snowdenas nėra sąžiningas informacijos atskleidėjas, jis yra išdavikas. E, tuo tarpu mes tikimės, kad gana greitai surenksime su Snowdenu videokonferenciją. Pirmininkas, tvarka, dar kartą noriu padėkoti Jums už sugaištą laiką, dėkoju mūsų parlamento nariams už tai, kad artėjant kalėdoms taip vėlą vakarą, vėlų vakarą atvyko pas mus. Ponas Brons turi pastabų dėl vedimo tvarkos, bet neįsijungęs mikrofono kalba. Kiek aš suprantu, mūsų klausimai tęsis rytoj ryte, bet sprendimas e, tuos klausimus surenkti ryt rytą buvo priimtas penktadienį, kiek aš suprantu, apie tai aš išgirdau tik tai vakar ir dabar jau susitvarkiau kelionę rytoj. Aš nemanau, kad kas nors baisaus įvyktų, jeigu manęs e, nebus. Ir aš e, nemanau, kad e, mano pasisakymas pakirto kieno nors autoritetą. Tikrai tikiuosi, kad jūsų autoriteto nepakirto. Pirinkas, iš tikrųjų jūs esate dažnas ir reguliarus tokių posėdžių dalyvis. Mes iš tikrųjų pasistengsime, kad darbiniai dokumentai pasiektų jūs laiku. Nelengvas uždavinys. Turime dar vieną dokumentą, kurio nuo vakar dar niekaip negauname prisimų už tai atsakomybę, bet taip yra, kaip yra. Taip pat e, rytoj e, lauksime pono Greenwall, bet turiu pasakyti, kad e, sekretoriatas rengdamas visą mūsų darbo programą dirba labai sunkiai. Tikiuosi, kad jūs įvertinsite, kaip sunku puikiai dirba žmonės organizuodami mūsų darbą. Iš tiesų ateities tenksimės kuo anksčiau jūs e, informuoti apie būsimus posėdžius, tačiau jūsų mintį suprantu.